Labas rytas. Bonjour. Je vous remercie. Labas rytas. Norėčiau paprašyti visų susėsti. Mes tęsime komiteto posėdį ir pradėsime nuo balsavimų. Ir po to galėsime pasikeisti nuomonėmis su komisijos nare ponia Ferrara. Pirmiausia, turėtume balsuoti dėl 2018 metų bendrojo biudžeto e, įvykdymo patvirtinimo. Pane Gutė Žar yra mūsų pranešėja šiuo klausimu. Ji gruodžio mėnesį pristatė mums savo pranešimą. 42 pakeitimai buvo pateikti ir po to buvo susitarta dėl 10 kompromisinių pakeitimų. Ar mūsų pranešėjai norėtų ką nors pasakyti prieš pradedant balsuoti? Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie pateikė savo pasiūlymus. Aš stengiausi atsižvelgti į kiek įmanoma daugiau pasiūlymų. Turėjau, taip pat stengiausi atsižvelgti į svarbiausius politinius prioritetus. Ir aš norėčiau padėkoti visiems už gerą bendradarbiavimą. Labai dėkoju. Na kągi, perėsime prie balsavimo. Pirmiausia, pirmasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pirmasis kompromisas patvirtintas. Toliau, antrasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Trečiasis kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Toliau ketvirtasis kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Penktasis kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Šeštasis kompromisas. Kas už, kas prieš, Patvirtinta. Septintasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Aštuntasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Devintasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Dešimtasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dabar mes balsuosime dėl visų dokumentų su visais patvirtinės pakeitimais, galtinis balsavimas. Prašau įdėti balsavimo kortelę į aparatus ir balsuoti, kas balsuoja už, kas balsuoja prieš. Taip, pradedame balsuoti. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 31 balsavo už, prieš balsavo 4 e, ir aš norėčiau pasveikinti pranešėją už puikų darbą. Toliau mes balsuosime dėl Europos parlamento nuomonės, dėl tarybos sprendimo. dėl civilinės saugos mechanizmo. Koordinatoriai nusprendė išsakyti savo nuomonę laiško formą. Jį parengė pranešė e, pr pirmininkas, taigi jokių prieštaravimų, vien, vien, vienintelis balsavimas, kas už. Pradėkime balsuoti gerai elektroniniu būdu. Balsavimas vyksta, prašau balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. Puiku. Dabar padarysime trumpą pertraukėlę, nes mes turime dar šiek tiek palaukti, kol pas mus atvyks komisijos narė. Mes pasikeisime nuomonėmis su komisijos nare ir dirbsime štai taip. Pirmiausia, pasisakys koordinatoriai ir komisijos narė atsakinės kiekvieno koordinatorius klausimą atskirai. Po to suteiksiu žodį tiems komiteto nariams, kurie norės pasisakyti. Ir keli nariai užduos savo klausimus ir po to komisijos nariai į visus tos klausimus atsakys kartu. Jūs paprašėte žodžio, ne? Gerai. Gerai, dabar tuomet darome pertraukėlę ir kai atvyks komisijos narė, iš karto tęsime posėdį. Je vous remercie de prendre place. Ačiū už tai, kad vėl užimate savo vietas šiandien mūsų regionų komitete. Galime pasisveikinti su Eliza Ferreira, komisijos narė atsakinga už regionų politiką. Pirmą kartą mes su jumis sustinkame regionų komitete po e, Europos parlamento rinkimų. Vasario 27-19 metų mums tikrai labai malonu jau su jumis šio oficialiai pirmą kartą pasisveikinti. Mūsų laukia penkeri metai bendro darbo. Mūsų laukia daug rimtų svarbių iššūkių. Pirmiausia, reikia baigti dėrybas dėl daugiametės finansinės programos. Žinoma, reikia baigti dėrėtis dėl svarbiausių reglamentų, svarbių e, sąglaudos politikai reiškia, kad mūsų laukia labai rimtas darbas siekiant, kad visi Europos regionai galėtų sunaudoti būsimosios daugmetės finansinės programos teikiamais finansiniais privalumais. Buvo nutarta iki vasario pabaigos, kad NATO posėdė užšaldyti E, visus, e, e, visas trišalės darybas, nes mes laukime, kad taryba patvirtins tokį Europos biudžetą, kuris atitiks lūkesčius ir kuriame nebus aukojama sanglos politika. Mes tikimės ir laukiame, kol vadovų taryba patvirtins savo poziciją dėl visų straipsnių reglamento, dėl kurių mes turime įgaliojimus dėrėtis ir kurie nėra susijęs su ta darybinė dėžutė ir kurie pagal sutartį yra tvirtinami e, bendrų sprendimų. Europos parlamentas yra labai ryštingai nusiteikęs apginti savo kaip e, teisėkuros, e, bendros teisėkuros institucijos teisės, siekiant, kad jos būtų gerbiamos ir tokiu būdu Aš čia manau, kad pareiškiu tiek mūsų viso komiteto, tiek ir viso parlamento pozicijas, kurios buvo patvirtintas Europos parlamento frakcijų pirmininkų suėga. Būtent dėl to, ponė komisijos narė, mes šiandien vienbalsiai raginami dirbti remiantis pernamo laikotarpio e, reglamento. Nuostatoms dėl FEDER ir FEGA e, ir taip pat 21 metų Sanglaudos fondo signavimus patvirtinant, Europos parlamentas yra ryštingai nusiteikęs dėrėtis dėl su biudžetu susijusių klausimų. Jau ne kartą mes tą pasakėme galime parengti geriausią įmanomą reglamentą prasidėjusiuose darybose, tačiau jeigu sąjungos politikos biudžetas bus paukotas, tai kartu bus paukoti ant to paties aukuro ir visi sąjungos politikos tikslai. Todėl regionų plėtros komitetas yra ištingai nusiteikęs ginti tos prioritetus, už kuriuos yra atsakingas. Dabar e, pirmkančios Suomijos pristatytas biudžeto projektas mums yra nepriimtinas, tą jau esame pasakę ir galime tą pakartoti dar kartą šiandien. Taigi mes e, tikimės, kad e, dabar atsiras naujų vilčių, pirma, pirmininkaujant Kroatijai. Ir aš tikiuosi, kad situacija pasikeis. Tuo pačiu metu e, rengiantis e, būsimą etapą sąjungos politikai, komisija nori pasitelkti sąžiningos pertvarkos mechanizmą, kuriame būtų numatyta 100 milijardų eurų tam, kad būtų galima padėti regionams persiorientuoti prie netaršios ekonomikos ir 50 procentų sumažinti šiltnamio efektą dujų išmetimą iki 30 metų. Manome, ponė komisijos narė, kad e, atsižvelgiant iš šios aplinkybės, tas e, šiandien vyksantis keitimasis nuomonėmis su jumis bus e, labai svarbus ir jis yra labai laukiamas. Ir manau, kad komiteto nariai turi tikrai daug klausimų, kuris norėtum užduoti tiek apie sanglaudos politikos ateitį, tiek apie būtent šį perinamojo laikotarpio reglamentą, sąžiningos pertvarkos fondą. Taigi mes vadovausimės įprasta tvarka, jeigu neprieštaraujate, pirmiausiai suteiksime žodį koordinatoriams ir paprašysime jų klausimus jūs atsakyti tiesiogiai. O po to pradėsime diskusijas su kitais likusiais komiteto nariais ir galėsite atsakyti. E, klausimus. E, juos sugrupuojant, tik dabar suteiksiu žodį Andrei Novakovui. Europos Liaus partijos frakcijos vadu kalbėti, nebent norėtumėte tarti keletą žodžių e, įžangoje šio susitikimo ir posėdžio, jeigu net tai iškart padėsime diskusijos ir leisiu pasisakyti Andrėjui. Ačiū pirmininkė, gerbimo komisijos narė. Pamenu jūsų kandidatūros svarstymus, kuomet buvote paskirta iš šios pareigas numatyta. Aš tuomet pasakiau, kad mums reikia e, stipraus komisijos nario, kuris gintų regionų politiką ir tuo metu aš tikrai negalvojau, kad tas laikas ateis e, taip greitai. Tuo metu aš maniau, kad e, iki Kroatijos pirmininkavimo arba prasidėjus Vokietijos pirmininkavimui susitarsime dėl su daugiametė finansinė programa susijusių klausimų, dėl kitų dalykų. Deja, nors negaliu kalbėti viso komiteto vardu, tačiau e, turiu pasakyti, kad bendras e, jausmas, e, vertinant dabartinę situaciją, yra nusipilimo jausmas ir ne dėl parlamento, o dėl komisijos ir tarybos kalties. Mes kiekvieną savaitę lankomės savo rinkimo apygardose kalbamės su, su kaimynais, žmonėmis, kurie už mus balsavo ir jie nesupranta, kodėl mes vėl taip vėluojame patvirtindami daugiametę finansinę programą, kodėl nepatvirtiname svarbiausių reglamentų, jie nesupranta, kodėl e, taryba nepatvirtina savo pozicijos darybinių įgaliojimų, turi kažkokią tai priemonių dėžutę, į kurią kartais kažką įdeda, kartais iš jos kažką išima. Na, aš nenoriu kaltinti žmonių už jų nuomonės, tačiau manau, kad reikėtų pamažu pradėti galvoti apie planą B. Norėčiau išgirsti, koks yra tas jūsų planas B ir kaip būtų įmanoma pratesti dabartinės daugmetės nacinės programos galiojimą dar vieneriems metams ir per tą laikotarpį patvirtinti su daugiametė finansinė programa susijusius reglamentus. Svarbu, koks sprendimas bus priimtas, turime sukaupti drąsos ir priimti jį dabar, tinkamai paaiškinti, nes tikras, kad priešingų atveju euroskeptikų pozicijos tik dar labiau sustiprės, euroskeptikai. E, šią situaciją interpretuos kaip e, eilinį nesugebėjimą priimti sprendimų ES institucijų lygmenių. Ačiū Andrėjai, ponė komisijos narė. Prašau atsakykite. Pone pirmininkė, pone Novakovai, mėly kolegos. Pirmiausia, pasveikinu su naujais metais, padėkoti Jums už kvietimą. Man labai svarbu palaikyti nuolatinį ryšį su Europos parlamento nariais, įsiklausyti jūsų nuomonės. Sakydama į pono Novakovo klausimą, manau, kad e, galiu pasakyti, kad mums visiems e, labai rūpi, kad e, būtų tinkamai pasirinkta daugiametai, būsimai daugiametai finansiniai programai. Aš po komiteto pirmininko kalbos supratau, kad e, parlamentas e, nelinkęs pritarti mūsų pasiūlymų, taigi dabar reikia ieškoti būdų, kaip bendromis pastangomis sumažinti būsimosios daugiametės finansinės programos e, patvirtinimo sąnaudas ir e, užtikrinti galimybę suinteresuotiems subjektams pasinaudoti būsimosios sąjungos politikos teikiamais privalumais, ką, kaip galime tą padaryti. Manau, kad e, mūsų generalinio direktorato darbuotojai, padėjėjai, jūs turime bendromis pastangomis siekti sumažinti tas sąnaudas ir aš e, galėčiau susitarti su jumis dėl to, kad e, nedelsdami pradėsime darbą mūsų tarnybose, e, kad sumažintume žalą, kurią patirt paprasti žmonės, smulkusis verslas, e, vietos savivaldos institucijos. Manau, kad procesai turi judėti greičiau, tačiau tas e, e, judėjimo greitis neturi pakengti jų kokybei. Žinoma, dabar e, teisėkuros institucijos privalo susitarti dėl tų galutinių sprendimų, dėl tų galutinių žingsnių, padėtis yra tokia, kokia yra ir aš tikrai negaliu komentuoti kitų institucijų. Poziciją aš tik pasižymėjau. E, jūsų man sutiktą informaciją, dėkoju už ją ir manau, kad turime stengtis e, kaip įmanoma e, tinkamiau dabar ieškoti sprendimų, nekeldami grėsmės mūsų vykdomai politikai. Ačiū. Konstans Krell, socialistų frakcijos vardu, dabar gali užduoti klausimą. Ačiū komisijos nari. Jums taip pat noriu palinkėti geros 2010 metų pradžios, nes tie metai tikrai bus pakankamai sudėtingi. Aš pritariu Andrėjus Novakovo išreikštam ką tik susirūpinimui. Galiu aiškiai pasakyti, kad jau pastarai kartą man buvo labai malonu, tačiau kartu ir teko didelį atsakomybę peržiūrint 2013-2014 metų biudžetą ir tuo metu mes jau buvome žymiai toliau pasistumėję į priekinį dabar ir tos darybos tikrai nevyko lengviau, tačiau buvo galima e, dėrėtis e, dėl tų aspektų, e, dėl kurių dabar susijusius daugmetį finansinę programą, dėl kurių dabar ne viena pirmininkaujanti šalis net uh, nerodo noro kalbėtis. Tai reiškia, kad mes nuo rugsėjo iki gruodžio mėnesio turėsime susidaryti dėl 50 procentų e, sanglaudos politikos, tai nebus įmanoma. O ypač turint omenyje, kad pateiktas pasiūlymas dėl daugiametės finansinės programos yra tik iš dalies priimtinas ir E, jūs savo pasiūlymą dėl sąžiningos pertvarkos fondo aiškiai pasakėte, kad e, prireiks papildomų pinigų, kurie nėra numatyti jokiame kitame pasiūlyme. Todėl manau, kad e, turime numatyti sąjungos politikai nuo 20-21 metų perinami laikotarpį, apie jį pradėti rimtai galvoti. Ir komisija kartu su Žemės ūkio komitetu jau sutarė numatyti tą perinamą laikotarpį žemės ūkio politikai tam, kad ūkininkai gautų išmokas 20-21 metais, todėl turime sąjungos politikai atitinkamus sprendimus parengti, nes jeigu mums pavyktų iki gruodžio 15 dienos baigti visas darybas, tai dar toli gražu nereikš, kad nuo 21 metų e, sausio pirmos dienos galėsime pradėti vykdyti naują sanglaudos politiką, nes puikiai žinote, kad uh, Pagal dabartinį daugiametį finansinę programą mes vėlavome iki pusantrų metų, nepaisant to. Gyvenydami dabartinę daugiametį finansinę programą vėlavome pusantrų metų, nepaisant to, kad e, buvome susitarę jau gruodžio mėnesį. Taigi turime galimybę numatyti naujame biudžete nuo metų pradžios e, pradėti naudoti lėšas, tam reikia pernalmo laikotarpio. Ir jį numatyti yra svarbu taip pat ir dėl to, Mes negalime leisti savo prarasti vienerių ar dviejų metų e, ir e, vėluodami pradėti finansuoti e, žaliojo kurso projektus, taigi turime bent jau numatyti galimybę tęsti pradėtus projektus susijusius su aplinkosauga, klimato kaita. E, Todėl turime tam tinkamai pasirengti, nes priešingų atveju tiek komisijai, tiek parlamentui, tiek regionams, jeigu nesustarsime, bus labai sunku dirbti. Dar vieną papildomą klausimą noriu užduoti dėl sąžiningos pertvarkos fondo. Tai yra toks specifinis klausimas, tačiau manau, kad e, greitų laikų turėsime jo imtis, nes e, Europos parlamentas dėje neturi pakankamai įgaliojimų šio klausimu. Tai yra klausimas susijęs su regionais, kuriuose daug e, naudojama akmens anglės, veikia pramonės įmonės, taršios pramonės įmonės. Reikia numatyti paramą stambioms įmonėms, atitinkama parama yra numatyta jūsų pateiktame pasiūlyme, tačiau mano nuomonė reikėtų pakeisti tinkamas teisinės nuostatas susijusias su valstybės parama. Taigi klausimas, ar saugos politikos rytė jau yra numatyta ta auksinė taisyklė, pagal kurią investicinės lėšos, kurios yra naudojamos saugos politikos kontekste arba uh, žaliojo kurso uh, projektus įgyvendinant, kad jos nebūtų e, tos lėšos priskiriamos e, prie e, didinančių biudžeto deficitą. Ačiū Konstancijai Kreit, komisijos narė, prašau atskaikti klausimą. Labai ačiū. Grįšiu prie atsakymo, kurį suteikiau ponui Novakovui. Mes visi norime padaryti spaudimą E, tarybai kad e, galiausiai būtų susitarta dėl DFP. Mes to reikalaujame, dėl to kovojame ir todėl aš suprantu parlamento poziciją. mes pasižiūrėsime, kaip mes galėtume e, sukurti visus elementus, e, dėl kurių mes dirbame, e, visus teisės aktus. E, mes matome, kad strategija veikia, tačiau staiga dėl DFP yra sudaromas galutinis susitikimas, susitarimas ir mes tikėjomės, kad tai bus, tačiau taip nenutiko ir labai greitai reiktų viską pagreitinti. Ir esančioms galimybėms, aplinkybėms mes E, negalime to padaryti, nepritaikę tinkamų teisės aktų ir taip pat e, informavę valstybės narės ir padėdami joms susiorganizuoti. Taigi, e, tai nereiškia, kad mes esame prieš kažkokią tai pertvarką, mes turime ją pasveikinti ir ją aptarti. Manau, kad mes turime tinkamą struktūrą tam ir panalizuoti, kaip mes galėtume tai organizuoti, su, surenkti techninius posėdžius šio klausimu. Tačiau taip pat yra labai svarbu, kad tie reglamentai dėl jų jų mes padarytume e, pažangą. Jūs e, minėjote kelis elementus ir e, papildomus pinigus. Tai yra parašyta pasiūlytame komisijos reglamente dėl teisingos pertvarkos fondo. Ir kai buvo žadėta čia, mes kovojame dėl papildomų lėšų, dėl naujų E, turime naujų problemų ir e, turime, nau, e, turime naujų programų ir dėl jų kovojame, kovojame dėl naujų pinigų. Ir jūs turėjote 7,5 ir tai jau yra daugiau nei 4,8 2018 metais, kaip buvo prašė parlamentas. Ir tai yra įkvėpta tokios parlamento tokio parlamento reikalavimo, kad gauta daugiau lėšų. Taigi iš principo tai pasiekta. Dabar dėl valstybės pagalbos taisyklių. Atsižvelgiant į teisingos e, pertvarkos mechanizmą, į tą, jo struktūrą mes įtraukėme e, galimybę padėti kai kurioms pramonės šakoms ir uh, E, įmonėms, netgi jeigu jos yra didelės, o ne tik smulkus ar vidutinis verslas. Ir e, Tai labai svarbu e, siekiant užtikrinti šių regionų ekonominį diversifikavimą, tačiau netgi didelės įmonės gali padėti šioje pertvarkoje. Ir kaip tai galima būtų numatyti daugiau svertų valstybės pagalbos taisyklėse. Uh, Aš manau, kad labai svarbu tokias taisyklės e, e, nustatyti dėl to, kad mes turime struktūrą, kurią riboja sanglaudos elementai ir regioniai elementai, kad mes turėtume e, vengti panaudoti teisingos pertvarkos poreikių problemą ir e, neleisti nekontroliuojamai naudoti valstybės pagalbos taisyklių. Šis klausimas, e, šį klausimą spręs Margaret Vestaga ir e, mes su ją žiūrėsime, kaip mes galime suderinti visus aspektus, tačiau turime nepamiršti, kad tos šalis, kurios gali savo leisti, tai yra didelės įmonės. E, e, mes turėtume e, išvengti jų nereikalingo finansavimo, kad nebūtų iš, ats, sudaryta papildomų problemų neturtingose regionuose. Taigi, teisingos pertarkos mechanizmas turi būti labai atidžiai aptartas ir išanalizuotas e, daug dalyvaujant tame komisariai e, Vestager. Ir turime užtikrinti, kad mes, turime pas, e, kad mes pasieksime viską, ko norime, užuot įspendę mažas problemas ir sukūrė didelės problemas. Dabar dėl, dėl auksinės taisyklės pasižiūrėsime kas e, įvyks vasario mėnesį. Aš manau, kad mes turėtume apie tai pagalvoti ir mes prašome, kad e, tam perėjimui būtų panaudota, e, panaudota didelė dalis fondų. Kai kurios valstybės narės turi apribojimų neturi pakankamai lėšų tokiam dideliam pokyčiui. Ir aš manau, kad e, tuos klausimus mes turime aptarti komisijos lygmenių su parlamentu ir smarkiai dalyvaujant kolegai Paulo Džatilonį, kad galėtume įsiaiškinti, kaip mes galėtume suderinti auksinės taisyklės elementus tų investicijų, strateginių investicijų kontekste, kurios dabar turi būti atliktos ir kurios atrodo svarbios Europai. Tad mes turime daug ką aptarti ir turime pad, maksimaliai padidinti visos sistemos mm, nuoseklumą. Ačiū. Stefan Bižiau dabar. Madame la, la komisija. Ačiū, pana pirmininkė, labadiena, labas rytas, pana komisijos nariai, visi šioje salėje prisimena jūsų pasakytus žodžius per klausimus ir visi prisimena jūsų įsipareigojimą rimtą dėti pastangas, kad e, būtų įsiklausyta į visų europiečių, nesvarbu kur gyvenančių problemas ir rūpešius tam, kad e, dabartinės Europos tikrovė būtų įtraukta į mūsų politinius sprendimus. Todėl tas sąžininkas petvarkos fondas ir yra tam skirtas. E, ir Pastari veiksmai parodo, kad mes visi išgirdome e, rinkėjų mums pasiūstą žinę apie tai, kad jie nori daugiau Europos, kuri tarnautų žmonėms ir regionams. Mes dabar turime galimybę parodyti, kad šią žinę išgirdome ir kad e, sugebame atitikti žmonių lūkesčius tam, kad e, nesvarbu, kokie Europos regionai ir esantis kontinentinėje dalyje ar E, salos e, nukentėtų. Nes, e, pavyzdžiui, salų regionus ir toliau energijos ištekliai gaminami naudojant taršų iškastinį kūrą, nors egzistuoja ir alternatyvios galimybės, pavyzdžiui, vėjo jėgainės ir panašios technologijos, tačiau reikia paramos salų regionams jas dėgiant, todėl mums būtina atremti šį iššūkį, būtina greitai imtis veiksmų, pademonstruojant žmonėms, kad mūsų ketinimai iš tiesų rimti, o neapsiriboja ne tik tuščiais žodžiais. Todėl, žinodami, kad valstybės narės pačios nustatys, kokiems regionams turėtų būti taikomas mūsų tvirtinamas nuostas, aš paraginčiau visas institucijas, įskaitant ir komisiją jau dabar, atkreipti dėmesį į E, tuos regionus tiek kontinentinėje dalyje, tiek e, salas, tiek atokiausius regionus, kuriems reiks rimtos paramos vykdant permainas, kad visi galėtume atremti bendromis pastangomis šį iššūkį. Ačiū Stefanai, ponė komisijos nariai, žodis. Štai jūs esate teisus. Aš e, pažadėjau ir pasižadėjau dėti visas pastangas e, vykdant e, permainas tose e, pažydžiamiausiose regionuose <clears throat> tam, kad jie galėtų kartu atremti socialinius, ekonominius iššūkius. Kalbant apie mūsų pasiūlymą, tai pirmiausiai yra numatoma skirti papildomą finansavimą e, jau be tų sanglaudos žemės ūkio politikai numatytų lėšų. Taip pat e, sieksime daryti sąlygas, kad visi galėtų pasinaudoti fondo lėšomis. Paskirstysime pinigus tokiu santykiu, kad būtų galima betarpiškai atsižvelgti į atitinkamuose regionuose esančių socialinių ekonominių problemų mastą, tos regionuose, kuriuose naudojama daug taršaus iškastinio kūro ir e, numatyti atitinkami kriterijai, rodikliai kurie yra siejami su pramonės įmonių e, tarša. Sižvelgiant į ekonominius kriterijus, į taršos rodiklius, į darbo vietų skaičių atitinkamuose regionuose. E, taip pat dar įtraukiame vieną papildomą aspektą. Pasitelkę Berlyno formulę. Numatydami tokiu būdu galimybę dėl didesniam skaičių regionų gauti paramą iš sąžingos pertvarkos fondo ir po to atranka regioną bus vykdoma valstybėse narėse, konsultuojantis su komisija, reikės parengti atitinkamą planą, kuris taip pat privalės dėrėti su aplinkosauginių reformų permainų planu papildomos lėšos dar yra numatytos, kurios e, bus skiriamos papildant e, regionų plėtros socialinio fondo lėšų nacionalinę dalį. Mhm. Būtent tokią struktūrą sukūrėme, kurią mėginame jums pristatyti. Manau, kad joje atsižvelgiama į bendras problemas, kurios buvo e, nustatytos, e, kas būtų tinkamiausiai sprendžiamos. E, Stacija kol kas yra tokia, žinoma, egzistuoja tam tikros ribos ir netgi labai skurdžiam šalims, kurios patiria rimtų problemų, mes negalėsime skirti pusę visų fondo lėšų, nes yra nustatytos atitinkamos ribos. O numatyta 20 procentų riba, sprendžiant tų regionų problemas, mm, nepasant jų svarbos. Reikia nepamiršti, kad egzistuoja dar ir kitos svarbios problemos, taigi tą pusiausvyrą užtikrinti nebus taip paprasta, tačiau tiek parlamente, tiek taryboje reikės dėl to susitarti. Mūsų tikslas yra siekti kuo greičiau pradėti įgyvendinti šią procedūrą ir apie tai esame kalbėję ir anksčiau. Taigi labai e, svarbu, kad būtų kuo greičiau priimtas galutinis sprendimas ir aš suprantu parlamento patvirtintą poziciją ir aš jau minėjau, kad e, nesu tinkamas asmo, galėčiau tą poziciją dabar aptarti, bet pername laikotarpį e, Mm, manau, kad procedūros nebūtinai yra pačios optimaliausios, o bandydami daryti spaudimą, manau, kad galim pasiekti priešingų rezultatų. Taigi, e, Angi daugelis aspektų ir procedūrų yra glaudžiai tarpusėje susijusios e, ir lūkesčiai yra dideli, ypač iš regionų pusės ypač iš tų, kurie yra, kurio ateitis e, labai priklausys nuo vykdomų permainų, todėl būtina pradėti dirbti jau šiandien, remiantis tą patirtimį, kuri jau buvo anksčiau sukaupta atskiriuose regionuose, pasinaudojant visomis turimomis galimybėmis nes ypač skurdesnėse šalise alternatyvų e, šiai paramai praktiškai nėra, todėl reikia kuo greičiau identifikuoti naujausius iššūkius, nubrėžti naujas e, vystimosi krypti šiems regionams, siekiant, e, kaip manoma, labiau sumažinti tas socialinės sąnaudas kurias jie pati ir žalių frakcijos vardu e, kolega Ninaš. Um, Dėkuoju pirmininkė. Ačiū komisariai, kad atvykote čia. Uh, Praėjusią savaitę Strasbūrė buvo pristatytas Teisingos pertvarkos fondas ir, aišku, pirmasis klausimas, turbūt visų vardų galiu pasakyti, regionams yra finansavimas. Iš principo, aš manau, kad Tai puikus būdas, kaip kelis kartus galima būtų padidinti finansavimą ir na, su tuo sudominti e, privačius investuotojus. E, Tačiau turime nepamiršti to fakto, kad turime 7,5 milijardus ir e, tai yra ganėtinai silpnas stuburas. Ar turite, e, ar matote galimybę gauti daugiau lėšų e, Teisingos pertvarkos fondui ankstyvajame etape? Ar manote, kad tai yra galimybė padidinti finansavimą per DFP? Ar tai yra vienintelis ES šaltinis tam tikslui. Kitas mano klausimas susijęs su e, bendrafinansavimu iš struktūrinių fondų. Aš e, suprantu jūsų iškeltą idėją ir teoriškai ji yra priimtina, tačiau mes nenorėtume uh, kad e, lėšos iš vieno regiono e, būtų per, perkeltos į kitą. Ir e, mums reikia struktūrinių fondų. Mes turime užtikrinti, kad mes naudotume tik tai tuos struktūrinius fondus, kurie jau būtų panaudoti tuose e, anglių e, pramonės e, regionuose. Galbūt mes galėtume šiek tiek atsitraukti nuo to, kad anglių, angliakasybos regionai būtų, atsiprašau, kad angliakasybos regionai būtų kofinansuojami iš struktūrinių fondų. Na, galbūt galėtumėte paaiškinti apie paskirstimo formulę šiek tiek daugiau. Uh, Man e, kyla e, nesklandumų dėl to, kad mes vaikštome e, ant labai ne, ne, tokios silpnos ribos. Niekas savo rinkiminėse apygardose niekam negalės paaiškinti, kad tos įmonės, kurios per pastaruosius dešimtmečius naikino aplinką ir dėl to dabar labai kenčiame, nes iš socialinių lėšų mes turime mokėti E, už tų problemų švelninimą ir žalos e, pašalinimą, kurią sukėlė tos įmonės. Ir dabar tos įmonės gaus papildomas lėšas, kad toliau galėtų e, žaloti aplinką. Manau, kad mes visi susidurėme su sunkumais, paaiškinami žmonėms, kodėl taip turi būti. Kaip jau sakiau, vaikštome ties prarajos riba, nes Mm, kai kurie žmonės galbūt iš karto neteks darbo ir galbūt dėl to mes norime išlaikyti jų darbo vietas, tačiau kaip mes užtikrinsime, kad valstybės pagalba bus skirta ne tik tam, kad būtų um, remiami sen, senamadiški įmonių e, metodai kaip galima užtikrinti, kad e, šita riba nebūtų tokia slidi ir kad tie e, e, pinigai, kurie bus skirti per valstybės pagalbą, pasieks darbuotojus, o ne akcininkus. Ir dar vienas klausimas - saligotumas. Man trūksta e, jūsų pateiktame pasiūlyme štai ko. Kita, beje, tas pasiūlymas tikrai man labai patinka, jis labai geras. Ir gerai, kad finansavimas iškasniam kūrui ir brandoliniai energetikai ten yra neįtrauktas, tačiau vienas dalykas, kurio, kuris e, susijęs su saligotumu, yra tai, ar jūs galite užtikrinti, kad tie regionai, kurie pateiks savo veiksmų planą, bus kontroliuojami komisijos, ar galėsite užtikrinti, kad regionas turės konkretų fiksuotą planą, ką darys su anglių pramonė. Tai yra teisingos pertvarkos fondas, tačiau iš tikrųjų tai ne pertvarka. Mes norime atsisakyti pramo, angliakasybos pramonės. Taigi šitie pinigai iš teisi, Teisingos pertvarkos fondo bus skirti tik tuo atveju, jei, jie pateiks, jei regionai pateiks planą, kaip išeis iš angliakasybos pramonės ir kaip jūs galite tai užtikrinti. Uh, Dėkuoju, Ninaš, už labai konkretų klausimą. Iš tikrųjų, jūs minėjote labai svarbius dalykus ir mes nekantrai laukime komisijos narės atsakymo. Dėkuoju, ponė Nikolas Ninaš, už visus šiuos klausimus. Jūsų pirmasis e, klausimas buvo susijęs su finansavimu. Jūs sakote, 7,5 yra nepakankama. Visos šiandienos diskusijos prasidėjo nuo to, jog reikia rimtos sumos pinigų, kurių nėra. Ir šalis nori palaikyti biudžetą. Uh, the... Akivaizdu, kad e, daromas išorinių jėgų spaudimas Europoje ir tai e, asimetriškai paveikia įvairius regionus, įvairias e, mūsų bendruomenės ir mes turime surasti mechanizmus, kurie sustiprintų tuos regionus, sustiprintų jų atsparumą. Bet e, tai yra svarbu dar ir todėl, kad mes, europiečiai, norime susitvarkyti su labai svarbiu iššūkiu. Negalime to išvengti, nieko čia nepadarysi, bet e, tie veiksmai daug kainuos, jie bus pakankamai brangus. 2018 metais Europos parlamentas pasiūlė 4,8. Ir mes bandome pridėti dar papildomai 7,5 naujų pinigų Ir e, suprantame, kad e, tai yra reikalinga tam, kad galėtume spręsti įvairių regionų problemas. Ir mums reikia naujų pinigų, tačiau kartu turime aiškiai suprasti, kad e, negalime visų žaliojo kurso veiksmų finansuoti viešųjų finansų lėšomis. Mums reikia sukurti naują tokią pagreitį Europoje ir tam reikia privačių pinigų rinkoje da, yra šių pinigų, yra da, tokių, kurie ieško investicijų ir mes turime pateikti jiems pasiūlymų. Mes turime rinkai parodyti, kur galima pilningai investuoti. Todėl Turime daryti viską taip, kad ir tos investicijos būtų naudingos ir mažoms ir vidutinėms įmonėms, kad jos skatintų užimtumą ir kad tie pinigai patektų į tokią da, produktyvę veiklą, o nebūtų naudojami e, spekulacijoms. Ir mes tikimės, kad mums pavyks tai padaryti, kad e, mums pavyks e, taip pat pasinaudoti ir visomis kitais dalykais, kurie buvo pasiūlyti. Taigi, jeigu galvojama apie investicijas, ypač finansavimą, kurį, prie kurio prisėda Europos investicijų bankas, tai nesvarbu, ar mes kalbame apie 7,5 ar apie 100 milijardų. 7,5 yra nauji pinigai skirti regionams, kuriems reikia spręsti savo regionės politikos klausimus e, remiantis investicijomis. Ir tai padės e, spręsti socialinio poveikio bei ekonominio poveikio klausimus šiuose regionuose. Taigi, e, tai iš tiesų yra regioninis požiūris. Visa kita turi būti nukreipta į įprastinės finansavimo kišenes ir taip pat tai turi būti susiję su pirmąją sritimi. Tačiau yra ir antra, ir trečia kišenė ir reiškia reikia investuoti į e, konkrečią tą priemonę. Dėl kofinansavimo. Tai regioninė problema šiuo metu viena iš e, rimčiausių. Mūsų idėja buvo tokia, šalis, e, šalis turi pripažinti e, problemos mastą. Ir e, gali būti, kad šalis, šalies vienas regionas patiria didžiulę problemą, regionas tai ignoruoja ir nevykdo savo regioninės politikos ir nes, ne, nes, nesprendžia tos problemos. Tikrai yra labai daug kur manevruoti, kai turite naujų e, lėšų, tai E, minimali suma yra 1,5 euro vienam eurui, tačiau mes galime padidinti kofinansavimą iki 3. Ir taigi bendra e, suma yra įvairi. Tai gali būti 30 ar 50 milijardų, viskas priklauso nuo to, kiek pati valstybė narė e, nori prisidėti prie problemos sprendimo. Viskas diskutuotina, tačiau priežastis, kodėl mes nustatėme ribą E, panaudoti nacionalinius vokus šiuose programuose. 20 procentų. E, tai ir yra tas atsakymas jūsų klausimą. Mes neturėtume nukrypti nuo kitų regioninių problemų, norėdami išspręsti e, šitas problemas ir neturėtume nukreipti visų pinigų. Detalės, šios detalės yra labai svarbios, taigi šių lėšų idėja yra ne kompensuoti įmonėms uh, už jų veik, už jų E, veiklą, už jų atsakomybę. Ne, idėja yra tokia, kad teisingos pertvarkos mechanizmas turi padėti įmonėms, kurios turi persiformuoti ir pereiti prie kitos naujos technologijos. Taip, joms galima padėti, ypač jeigu tai e, banko finansuojamas projektas, kuris turi sistemos antrąjį elementą ir e, turi į jų invest elementą. elementą tai yra projektas, kuris gali būti mm, palaikomas. Kaip žinote, tai nenumatyta teisės aktuose ir e, nėra numatyta padengti teršėjas moka e, kaštų ir e, atleisti mm, kasyklų savininkų savininkus nuo atsakomybės, nes jie turi mokėti tai, ką turi ir tai yra jų atsakomybė nuo pat pradžių nes e, tai yra mokama iš įmonės vidinių lėšų. Ir iki e, laikotarpio pabaigos e, mes matome, kad šitos įmonės yra dirbusios 30-40 metų ir jos turi būti atsakingos už savo veiklos vietos išvalymą, sutvarkymą pagal teisės aktus. Ir to Europos lėšos nepadengia. ši pramonė naudoja pasenusią technologiją, tad reikia e, persitvarkyti, pereiti prie naujos technologijos ir šios paramos tikslas toks ir yra. Taip pat e, jūs minėjote keletą elementų susijusių su saligotumu ir šio perė, per, šios pertvarkos e, tikrąją įtaką. Saligotumas reiškia, kad kiekvienam šitam regionui reikia labai tikslaus plano. Ir e, su šiuo planu mes e, raginame, skatiname regioninės ir e, savivaldos institucijas dirbti. Šitie planai yra sudėtingi ir nelengvi, reikia panaudoti visus turimus pajėgumus vietinių lygmenių, nacionalinių, tarptautinių, kad galima būtų suorganizuoti pertvarkos planą. Daugiau mažiau šitas, šita pert, šitos pertvarkos finansavimas e, yra suorganizuotas, e, tačiau e, jis turi atspindėti iš dalies savo šalies energetikos ir klimato planus. Taigi bendras planas turi apimti tuos vietinius planus, kurie gali būti detalesni ir gali naudoti e, NOTS 3 ir šitą pertvarką e, turi būti atlikta laikantis valstybių narių plano. E, aš turbūt turėjau tai paminėti, bet pamiršau. Jūs sakote, nežinote, kaip tarp valstybių narių visi šitie signavimai buvo padaryti. Mes paėmėme regionų NUTS 3 ar jų dalis ir mes apskaičiavome vidutinį vidurkį, kur yra vidurkis daugiau kur, kur vienam gyventojui yra išmetama daugiau šiltnamio efektą sukeliančių e, dujų e, nei Europos vidurkis. Ir mes tai e, susijęme su durpių gamyba ar skalūno dujų gamyba ir ar eterinių aliejų gamybą ir tai padėjo mums e, rasti e, problemų ekonominę kilmę. Ir taip pat e, mums svarbus kriterijus buvo užimtumas tuose regionuose, kur yra labai daug išmetama CO2, taip pat kur yra iškasama anglis ir lignitas ir taip pat užimtumas regionuose, kur daug išmetama anglės dvideginio. Mes parengėme formulę ir kiekvienai valstybei nariai parengėme tokį tokią apžvalgą, ką tai reiškia. Tada mes e, padarėme, nustatėme tam tikras ribas, mes e, e, perfiltravome viską, atsižvelgdami į santykinį šalies klėstėjimą E, nenorime, kad turtingos valstybės gautų daug lėšų, taigi mes rėmėmės Berlyno formulę ir nustatėme tam tikras ribas dėl to, kiek valstybė narė gali panaudoti savo lėšų. Ir e, tokiu būdu mes nustatėme tas e, lubas, kitaip būtų viršytos ribos. Taigi tai yra tokia kombinacija, tačiau ta formulė yra numatyta reglamento pirmajame priedė, jūs galite pasigilinti, kaip tai veikia, jokių paslapčių nėra su tuo. Ačiū. Merci beaucoup. Labai dėkoju. ID frakcijos vardu kalbės Francesco Donato. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu itališkai. Dėkoju pirmininkė, dėkoju taip pat ir komisarėjai, dėkoju už tai, kad pas mus atvykote. Uh, kad su mumis bendraujate, atsakinėjate mūsų klausimus įsamei ir konkrečiai. Iki šiol labai konkrečiai atsakinėti kolego klausimus ir turiu pasakyti, kad e, iš jūsų atsakymų jau man daug kas pasidarė aišku, ne, e, jau atsakėte kelias mano klausimus. Aš norėčiau tiesiog pasidalinti keliais e, pastebėjimais ir taip aš. Uh, Manau, kad iš tikrųjų mums e, reikia skubiau parengti visas nuostatas susijusios su struktūrinėmis fondais. Ir tiek tai pasakytina apie Teisingos pertvarkos fondą, tiek apie regionos plėtros fondų taikomas nuostatas. Ir suprantame, kad išgyvename dabar pereinamąjį laikotarpį, tačiau bet kuriuo atveju uh, Reikia užtikrinti, kad nebūtų vėluojama daugiau nei vienerius metus, nes tai, kad ES nesugeba susitarti tokiais svarbiais klausimais, siunčia labai blogą ženklą mūsų piliečiams, e, ypač sanglaudos srityje, nes aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį labai svarbų dalykį. Mes turime tikrai gyventinti sanglaudos politiką. Labai dažnai kalbama apie skiriamą finansavimą, apie pinigus. Bet žinau, kad kartais tuo finansavimu pasinaudoti yra labai sunku, ypač tam tikrose ES regionuose. Ir tam, kad mes pasiektume tą tikslą, aš manau, kad reikia mums dirbant teisėkuros darbą atsižvelgti į visų uh, piliečių grupės. Ir visi, visose institucijose turime uh, susitelkti tam, kad uh, dirbtume demokratiškai. Taip pat turime paraginti tarybą atsižvelgti į visų valstybių narių poreikius. Jūs e, visiškai teisingai ką tik kalbėjote apie e, valstybės narės, kurios e, labiausiai domisi sanglaudos politika. Tai yra tos valstybės narės, kurių teritorijoje yra regionų, kurie labai atsilieka nuo kitų ES regionų. Ir aš taip pat manau, kad būtina mums reformuoti valstybės pagalbos sistemą Ir taip pat reikėtų suteikti galimybę teikti valstybės pagalbą tuomet, kai tai yra susiję su da, veiksmais, kurie skatina teritorinę sanglaudą. Taigi mums reikėtų didesnio lankstumo, didesnio atvirumo da, valstybės pagalbos da, srityje. Uh, Reikia užtikrinti, kad tie, ta valstybės pagalba nebūtų naudojama finansuoti jau ir taip gerai veikiančioms stambioms įmonėms, bet kad valstybės pagalba galėtų realiai padė, labiau padėti mums tikrai plėtoti e, atokiausius ir labiausiai atsilikusius regionus. Ir aš kreipiuosi į jūs, nes jūs jau pasakėte, už tai esu jums labai dėkinga, kad būtina užtikrinti, kad stabilumo ir augimo paktas būtų modernizuojamas. Uh, kad galima būtų užtikrinti, kad strateginės investicijos būtų kitaip skaičiuojamos, nes žinome, kad tos investicijos labai svarbios. Ir ta, tas modernizavimas būtų labai svarbus toms šalims, kurioms gali būti sunku finansuoti. Da, da, tam tikrus dalykus savo lėšomis ir joms gali būti sunku pasinaudoti ir teisingos pertvarkos da, lėšomis. Ir kai kalbame apie šį fondą, aš norėčiau pasakyti, kad tas fondas turėtų būti naudojamas kuo plačiau tam, kad užtikrintume, kad, kad to fondo lėšos ne, nebūtų skiriamos tik toms šalims, kurioms ir taip jau gerai sekasi ekonomikos srityje. Tas fondas turi būti naudotas finansuoti toms, tiems regionams, kur e, Galbūt ir nėra angliakasybos ar naftos pramonės gerai išplėtotos, bet kur vis tiek susidurime su tam, tikrai, tam tikromis problemomis, nes žinome, kad dažnai ir kelių transportas taip pat išskiria labai daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Ir mums gal reikia paskatinti pereimą prie geležinkelių, pavyzdžiui, prie da, a, a, kitokių da, transporto rūšių. Taip pat e, gal reikėtų modernizuoti regionus, kuriuose, pavyzdžiui, yra labai svarbi plieno gamybos pramonė, kuri labai teršia orą. Arba kai kur reikėtų, pasakykime, pakeisti atliekų tvarkymo sistemas. Pavyzdžiui, de, galima galvoti apie tai, kaip galima būtų de, naudoti atliekų de, deginimo de, įrenginius, kurie būtų kuo švaresni. Uh, Ir šios naujos nacinės priemonės turėtų padėti mums finansuoti visą tą veiklą nes tai taip pat padėtų mums netiesiogiai mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų de, uh, emisijas. Dėkoju ir nekantrai lauksiu jūsų pastabų, jūsų atsakymų į mano įsakytus pastebėjimus. Dėkoju. Pone komisarė, prašome. Dėkoju uh, Franceskai Don, Donato Pasižymėjau tai, apie ką jūs kalbėjote, ką norėjote pasakyti. Manau, kad mūsų nuomonės tais klausimais sutampa. Taip, mes suprantame, kad reglamentą reikia parengti kuo skubiau, kad reikia kuo skubiau susitarti dėl daugmetės finansinės programos. Aš nenoriu, kad pertvarkos mechanizmo sukūrimas. Uh, nesutraudytų mums e, siekti sutarimo svarbiais klausimais. Aš pritariu jums, e, jūsų mintims tuo klausimu. Toliau, jūs sakėte kelias pastabas, kurios vienaip ir kitaip jau buvo šiandien minėtos. Taip, e, iš tikrųjų reikia užtikrinti, kad uh, labiausiai atsilikusios šalis galėtų pasivyti kit, kitas šalis ir kad da, da, lėšų trūkumas nacionalinių lygmenių neturėtų sutrukdyti toms, lėšo, toms šalims naud, dalyvauti projektuose, kur taikomas bendras finansavimas. Jums yra žinoma, kad sąnaudos politikoje yra nustatyti skirtingi reikalavimai. De, taikomi bendram finansavimui, priklausomai nuo šalies e, galimybių. Tai yra labai svarbu ir mes skiriame tam nemažai dėmesio. Jūs taip pat įsakėte nemažai pastabų, kurios iš tiesų yra labai svarbios, galvojant apie visą sanglaudos politiką. Ir aš norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Kartais, kai mes bendraujame su žmonėmis, girdime, kad žmonėms atrodo, kad mes turime kažkokią pasenusią sanglaudos politiką ir po to bus kuriama nauja sanglaudos politika. Tai yra neteisinga, aš manau, kad negalime tokiam požiūriui pritarti, nes iš esmės sanglaudos politikoje mes formuojame tam tikras priemonės ir numatome skirti tam tikras lėšas uh, tam tikriems tikslams. Ir pavyzdžiui, kai atsilikusime regione mes investuojame į transporto sistemos pertvarką, mes turime kartu tą daryti taip, kad ta, ta naujoji transporto sistema atitiktų e, naujus aplinkosaugos standartus. Nes mes žinome, kad e, transporto sektorius labai veikia aplinką ir jei mes po to turėsime da, pritaikę senas technologijas, vėl po to jas keisti bus netinkama. Todėl regioninės plėtros ir sanglaudos politikos priemonės reikia de, derinti, reikia užtikrinti, kad kai mes investuojame lėšas, mes galvojame apie ateitį. Galvojame apie naujas technologijas ir uh, būtinybę atitikti aplinkosaugos standartus. Taigi aš manau, kad tai yra nepaprastai svarbu. Uh, Toliau jūs kalbėjote ir apie įvairius pramonės sektorius, transportą. Teisingos pertvarkos fondas yra papildomas fondas, kuris padėtų mums spręsti problemas, kurių, apie kurias girdime tam tikrose regionuose. Kai, kai kuriems regionams atrodo, kad jie nesugebės veikti labai didelių nūdinos iššūkių. Nesvarbu, ar kalbėsime apie pastatų izolaciją arba da, pastatų apšiltinimą arba nauja, naujas transporto da, sistemas arba apie pramonės sektoriaus pertvarką. Tai labai aktualios problemos ir kartu su e, Teisingos pertvarkos fondu Europos komisija paskelbė, kad ketina investuoti trilijoną eurų į e, tokias priemonės. Žalėsis kursas iš esmės pasukels tikrąją revoliuciją. Da, e, bus tikrai labai ženkliai, labai uh, didelės sumos investuojamos į naujas technologijas. Tai yra būtina, kad galėtume da, užsitikrinti geresnę ateitį ir akivaizdu, kad tokioms per, priemonėms nepakaks ne vien Teisingos pertvarkos fondo, nei ES biudžeto. Turime mobilizuoti visas įmanomas finansavimo priemonės. Uh, Ir ES biudžetas turi būti naudojamas tam, kad mes siektume visų tų tikslų. Negalime apsiriboti tik tai noro investuoti 7,5 milijardo. Mes tiesiog norime, teikdami papildomą pagalbą, paskatinti pokyčius ekonominius, socialinius pokyčius regionuose. E Dėkoju AKR Rafaelis Fito. Dėkoju. Pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti mūsų komisijos nariu už tai, kad jį pas mus atvyko. Ir aš dalyvavau jos klausimuose ir uh, Per tos e, klausimus e, mes visi galėjome da, pamatyti, kad e, komisijos narė turi, yra labai kompetitinga ir kad jai rūpi mums svarbus klausimai. Tačiau reikia vis dėlto kai ką pasakyti. Viskas, kas buvo jau pasakyta apie pasirink, komisijos pasirinkimus, apie da, naują žalį kursą, apie da, da, komisijos darbo programą. Iš esmės visi galime pritarti keliamiems tikslams. Tačiau mes balsavome prieš žalėjį kursą ne dėl to, kad nepritarėme jo nu, turiniui, jį labai vertiname, bet todėl, kad mums buvo neaišku, kaip viskas bus gyvendinama, kaip bus siekiami visi tie gražus e, tikslai. Aš nenoriu jūsų kritikuoti, nenoriu kelti polemikos. Ir mūsų e, Mūsų komitetas remia jūsų pastangas ir taryboje, ir komisijoje plėtojant sanglaudos politiką. Bet e, aš norėčiau vis dėlto jūsų paklausti, kaip jūs tvarkysite su e, tomis problemomis, kurios vis iškyla ir, ir su da, e, rizikomis ateityje. Jūs jau kalbėjote apie e, teisingos pertvarkos fondą, aš nenoriu dabar kartoti tai, ką jau buvo pasakyta, bet jūs minėjote kriterijus. Ir dėl jų galima būtų ginčytis. Pavyzdžiui, tokia šalis kaip Tokia šalis kaip Italija gaus apie 364 milijonus eurų, bet mes turim labai rimtų problemų. Turime pertvarkyti e, plieno pramonę. Bet ar viskas atitiks iš tikrųjų teisingos e, e, pertvarkos fondą? Ir žinome, kad reikės priimti labai svarbius sprendimus. Ir kai kalbame apie sanglaudos politiką, Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia pažiūrėti į tai, kiek valstybės narės galės prisidėti prie bendro finansavimo. Ir aš visiškai pritariu, kad negalime visko finansuoti vien ES lėšomis, bet kai kalbame apie stabilumo paktą, aš da, ir apie tai pagalvočiau. Aš baiminuosi dėl to, kad bus kalbama apie da, Teisingas pertvarkos fondą, po to apie žalę į kursą ir po to galiausiai bus pamiršta apie stabilumo paktą. Ir aš bijau, kad už visus tos veiksmus bus mokama iš sanglaudos politikos fondų. Ir mes matome, kad paskutinis patiktas pasiūlymas buvo toks ir yra. Ir mes e, taip pat matome, kad e, me, mums dabar nėra labai aišku, kaip bus naudojamas tas fondas, e, kaip bus finansuojamos visos tos stambios programos. Ir todėl mes baiminamės, kad galiausiai už viską bus mokama iš sanglaudos politikos fondo lėšų. Kodėl tą sakau? Todėl, kad matome, kad yra vėluojama ir tai sukuria sąlygas tam, ką aš e, sakiau. Ir mūsų da, o, o, komitetas ir Europos parlamentas turi turėti labai aiškę poziciją, nes mes baiminamės, kad bus siekiama da, įgyvendinti visus tuos minėtus tikslus bet galiausiai neaišku, kaip tai paveiks daugiametį finansinę programą, nes viskas dabar yra atidedama. Ir kuo daugiau lėšų skiriama, tuo daugiau mes nerimaujame iš tikrųjų dėl to, kas iš tikrųjų įvyks. Nes mums, mes nežinome, ar gaus, gausime iš tikrųjų tas lėšas, gaun, girdime milijardinius skaičius, įvairius pasiūlymus, e, bet nėra jokio aiškumo, jokio tikrumo, iš kur ateis tie pinigai. Ir todėl bendras, bendra visa situacija labai yra neužtikrinta. Uh, Ir galiausiai aš bejau, kad nukentės dėl tokios situacijos sanglaudos politika. Ir todėl aš manau, kad būtina šiek tiek pakoreguoti mūsų poziciją tam tikrais svarbiais, svarbiais klausimais. Ir aš taip pat norėčiau, kad nesitiktų taip, kad kad nebūtų tam tikro dubliavimuose. Akivaizdu, kad sanglaudos politika tinka visiems tiems tikslams siekti. Bet antra vertus gali atsitikti taip, kad paaiškės, kad tos tikslus galima finansuoti iš įvairių šaltinių ir galiausiai sang, iš sanglaudos politikos bus mokama. Nors žinome, kad galima būtų finansuoti ir iš kitur. Ir Aš norėčiau tikėtis, kad mes galėsime toliau kartu bendromis pastangomis, remdami jūsų veiklą, toliau apginti sanglaudos politiką. Dėkoju, Rafaelį. Dėkoju. Dėkoju. Jūs iš tikrųjų užsakėte daug neramumą keliančių klausimų. Kodėl aš pasisakau už žalį kursą? Aš manau, kad mes neturime kitos alternatyvos, mes turime kažką daryti. Bet aš, kaip ir jūs, puikiai suprantu, kad egzistuoja išorės matmuo. Ir mes kažkaip jį turime labai atsargiai interpretuoti. Ir todėl aš esu už, bet aš noriu, kad mūsų darbo atvarkėje būtų tie dalykai, kurie yra reikalingi tam, kad galėtume paskatinti realią pažangą, kad mes nesukur, nesukuriam papildomų problemų. Nes e, Europos e, Žinome, kad e, Europos Sąjungos emisijos sudaro maždaug 9 procentus visų pasaulio emisijų, bet žinome, kad Mes vis dėlto esame labai svarbus žaidėjai pasaulyje, esame stambiausias priekybos blokas. Ir todėl mums reikia žaliojo kursų gyvendinimą derinti su diplomatiniais veiksmais, tam, kad mes paskatintume pertvarką gamybos sektorioje visame pasaulyje. ji yra būtina ir mums tenka už tą pertvarką nemenka atsakomybė ir pasaulis mūsų stebi. Ir aš manau, kad mes dabar žengėme teisingų kelių. Jūs kalbėjote apie savo nuogastavimą dėl teisingos pertvarkos fondo, dėl, dėl kitas finansavimo priemonės. Ir iš tikrųjų yra sudėtinga kuriama sistema, bet yra du svarbus dalykai, į kuriuos norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Teisingos pertvarkos mechanizmas yra susijęs su daugiametė finansinė programa. Jis turi būti da, tos daugiametės finansinės programos dalis. Antras svarbus dalykas yra tas, kad jis yra susijęs su regioninio fondo teisės aktais. Taigi jis turi būti naudojamas tam, kad galima būtų spręsti labai konkrečias problemas konkrečiuose regionuose. Bet jis bus pririštas prie mano minėtų da, kitų priemonių. Ir tam, kad tas mechanizmas galėtų teisingai veikti, pirmiausia, turime susitarti dėl daugiametės finansinės programos. Ir tai yra politinis klausimas. Ir mes, politikai, manau, turėtume pasistengti Turėtume pasistengti, kai kalbame apie biudžetą, neapsiriboti siaurų mąstymų. Kalbame apie tai, kad galime biudžet, ES biudžetų skirti tik vieną procentą viso, visų savo pajamų. Ir mes da, esame da, daug, kelių valstybių sąjunga. Ir gal ir galima būtų lyginti su kitomis šalimis. Pavyzdžiui, ar galime įsivaizduoti JAV be federalinio biudžeto, ar Vokietiją be federalinio biudžeto, Šveicariją be federalinio biudžeto. Ne, tai yra neįmanoma. Tas federalinis biudžetas yra reikalingas tam, kad galima būtų užtikrinti, da, da, da, išlyginti skirtumus tarp įvairių regionų tose šalise. Ir e, mes kalbame apie 1 procentą, bet pamirštame 99 procentus viso kito savo turto, kuris yra mūsų bendras turtas. Ir jis kaupiamės dėl bendrų pastangų. Kas yra sanglaudos politika? Sanglaudos politika yra dažnai suvokiama kaip tam e, tik išlaidos, bet pagalvokime, tai kokia būtų padėtis be sanglaudos politikos įvairiuose regionuose. Ir todėl turime įtikinti piliečius, kad jie paragintų politikus suvokti, kad sanglaudos politika yra investicinio pobūdžio. Ji yra skirta tam, kad mes galėtume perskirstyti turtą, nes dėl natūraliai egzistuojančios konkurencijos susidaro išsivystimo skirtumai. Ir tos lėšos turi būti skirtos tam, kad galėtume da, išlyginti situaciją, išlyginti skirtumus. Taigi aš manau, kad mes turėtume da, aptarti esminius mūsų politikos klausimus. Toliau, taip, tam tikrose regionuose, da, kur yra problemų, da, bus susitelkiama į labai konkrečias problemas, bet turtingiausiose, turtingesnėse, turtingesniuose regionuose reikės elgtis kitaip. Visos uh, valstybės narės turėtų, naudo, turėtų galimybę naudotis tomis lė, lėšomis. Jūs minėjote Italiją ir Italijos plieno e, gamybos uh, įmonę, labai stambi, kuri turi daug problemų, bet Italijos bendrasis vidaus produktas yra didesnis nei kitų šalių. Ir todėl jūs turėtumėt tas ir savo lėšomis gebėti prisidėti prie problemų sprendimo. Pažiūrėkite, pažiūrėjau, Lenkiją, į Čekiją, į Rumuniją. Uh, jų bendrasis vidaus produktas yra mažesnės nei ne jūs. Ir mes turėjome kažkaip surasti kažkokį mechanizmą, da, kuris viską subalansuotų. Jis nėra gal tobulas, bet ir jūs galite kelti klausimų dėl mūsų taikomos formulės. Bet ta formulė yra skirta tam, kad kitos šalės, tokios, pažiūrėjau, kaip Vokietija, kurios daugiausia įmoka į ES biudžetą, galėtų ir kažką gauti iš to biudžeto, kad jų vargingiausi, mažiausiai išsivystę regionai galėtų taip pat gauti paramą iš ES biudžetą, bet mums reikėjo kažkaip surasti uh, mechanizmą, kuris padėtų mums vis dėlto subalansuoti tą paramą teikiamą regionams atsižvelgiant į nacionalinį pajamų lygį. Uh, Taip, mes ieškojame sprendimus, pateikėme jums savo pasiūlymą ir tas pasiūlymas yra toks, koks yra, tam, kad visi galėtų gauti pagalbą. Ir Italija yra septinta stipriausia pagal ekonomikos įsivystimą šalis ES, bet mes žinome, kad ir jūs turite problemų, kuriuoms spręsti galima būtų panaudoti teisingos pertvarkos fondą. Taip, iš tikrųjų, tas mūsų pasiūlymas gal ir nėra tobulas, Ir e, mes manome, kad jis e, yra tinkamas ir jūs galėsite po to užsakyti savo nuomonę. Aš e, atsakinėjau į vieną ankstesnį klausimą, kad mes atsižvelgėme į NUT 2. O kai uh, yra daromas mažesnės intervencijos, tuomet mes taikome NUT 3 uh, nuostatas. Taip, neįtin gerai viską paaiškino kolega, bet jis jau yra išėjęs iš salės. Taip, aš taip pat esu susirūpinus, pritariu tam, ką jūs sakėte. Ir turime da, imtis veiksmų, bet suprantu, kad ne visuomet viskas yra tobulą. Taigi da, susitelkime, dirbkime kartu, bet akivaizdu, kad mums reikės rinktis. Uh, galvojant apie tai, kad reikia sugebėti teikti paramą visoms valstybėms narėms, bet kartu reikia atsižvelgti į ekonominius valstybių narių skirtumus. Ir suprantame, kad kartais net ir turtingoje šalyje gali būti regionų, kurie yra mažiau išsivystę. Ir da, taip, sudėtinga viską tinkamai suderinti, bet mes visi kartu da, šiandien ir bendraujame ir dirbame tam, kad galėtume surasti sprendimą, kuris būtų patenkintų visus. Ačiū už šį išsamų atsakymą. Gujangal frakcijos vardu Martina Michels. Ačiū, ponė komisijos narė. Mes taip pat jums linkime sukeriopos sėkmės naujaisiais metais, pirmiausiai e, tvirtybės e, įgyvendinant sanglaudos politiką ir jeigu ją pademonstruosite, tai mes jūs palaikysime. Iškai pritariu jūsų mintims e, apie tai, kad mums reikia skirtingų priemonių bendrai sanglaudos politikai, reikia žvalgytis į visas puses. Manau, kad toks turėtų būti pats tinkamiausias požiūris. Todėl ir noriu paklausti dėl sąžiningos pertvarkos fondo. Iki šiol viską supratau taip, kad tai bus viena priemonė, kuri daugiausiai bus skiriama regionams atsisakantiems uh, akmens anglės naudojimo, kaip norite užkirsti kelią tam vadinamam laistytuvo principui. Mm, kad e, tos e, lėšos būtų paskirstamos e, po truputį visiems, ar vis tik tai uh, norite susikoncentruoti būtent ties šiuo svarbiausiu aspektu, tai yra mens anglės atsisakymu. Šis fondas mūsų suvokimu turėtų padėti žmonėms, kuriems arba pramonės šakoms, kuriems grėsia žala dėl atitinkamų permainų. Kaip norėtumėte būtent šį aspektą sustiprinti, tam kad e, ši priemonė nepas, netaptų papildoma investicijų programa stambiesiams koncernams arba stambiosiams energetikos įmonėms. Kaip supratau, tokio tikslo neturite, tačiau ar turite konkrečių pasvarstymų, kaip konkrečiai padėti žmonėms e, patiriantiems socialinių sunkumų tose regionuose? Ypač e, turint omenyje, kad tos e, privalomos e, dalys EFRA programoms neturėtų būti didinamos vykdant projektus atitinkamus regionus. Ačiū Martinai, dabar komisijos nariai žodis. Labai ačiū. Sakyčiau jūsų klausimą taip, ši priemonė skirta ar regionams, tačiau ne tik regionams, kurie atsisako e, anglės, akmens anglės, skalūnų dujų, kitų, kito iškastinio kūro. E, ši priemonė bus skirta taip pat ir regionams, kurie naudoja taršius e, energijos išteklius ir uh, ketina jų atsisakyti. Mes manėme, kad nebūtų prasminga laukti, kol pramonės įmonės užsidarys, kasyklas bus uždarytos ir tik po to teikti paramą žmonėms. Jeigu žinome, kad tam tikros pramonės šakos e, naudoja atsilikusias technologijas ir e, gali vykdyti permainas neužsidarydamas, tai mes galime teikti paramą tinkamus permainams, tokiu būdu išsaugodami darbo e, vietas. E, būtent e, tokia buvo mūsų pagrindinė mintis. O jūs paminėjote dar vieną svarbų dalyką. Jeigu mes pasitelksime tą laistytuvo principą. Siems po truputį duosime, ar tik tai daugiausia dėmesio skirsime e, labiausiai paramos reikalingiams regionams. Mes būtent tokį požiūrį pasirinkome, valstybės narės regionus pasiūlys, tačiau atsirinksime regionus e, kartu su valstybėmis narėmis e, ir komisija Europos semestro kontekste mes išskirsime tinkamus regionus atskirose valstybės narėse, tikėdamiesi, kad tokiu būdu pastelkia Europinę paramą šaliai suspręs savo problemas ir atrinksime tos regionus, kurie yra smarkiai priklausomi nuo minėtos veiklos, taip pat skurdžiausiai gyvenčius regionus ir tuos regionus, kuriuose sunkiausiai ieškoti alternatyvių sprendimų. Būtent e, dėl šios priežasties aš lankausi Lenkijos regionuose, Graikijoje, Vakarų Makedonijos regione, lankysis atmiausiu metu, e, taip pat jau lankiausi Graikijoje, kitame regione. Būsimas vizitas numatytas į vakarų Makedoniją, tai yra Celikė, regionai, kuriuose nėra mm, patingai daug alternatyvų, jie priklausomi nuo e, tos iškastinio kūro gavybos, taigi jeigu mes jos atsisakysime, kyla klausimas, e, ką žmonės ten veiks, ką dirbs. Būtent dėl šios priežasties mes turime sustelkti ties šiais regionais, būtent dėl to manau, kad neturėtume uh, skirti pinigų smulkiems projektams, būtent dėl to mes reikalavome parengti iš ankstinį planą regiono permainų, kuris turi būti labai atidžiai parengtas, apsvarstytas su komisija ir e, šis planas turi priepti įvairius skirtingus lygmenis. Parengti jį nėra, nebus lengva, tačiau įmanoma. Reikės susiderinti paramos lėšas skiriamas e, iš e, e, pertvarkos fondo kartu su parama, kurią skirs valstybės narės, regionų plėtros, socialinis fondas ir būtent toks paramos lėšų derinys įprastai ir e, grindžiamas, arba tokiu e, paramos deriniu įprastai ir grindžiama sąjungos politika. Tokiu būdu bus sukurtas tvirtas ekonominis pagrindas, užtikrinta parama smulkiam verslui, galbūt e, parama išslavinimą įgyjusiems asmenims, norintiems pradėti savarankišką verslą ir Šios lėšos leis prioritetinę tvarką dalyvauti į Invest programoje, aptarti su bankais įvairius paramos teikimo būdus ir projektus, stambius projektus, naujų technologijų dėgymo projektus, infrastruktūros projektus susiejančius, pavyzdžiui, e, susiejančius vieną regioną su kitais regionais ir tokiu būdu skatinančiais atitinkamų regionų ekonomikos augimą. Man galim pasitelkti įvairias kitas subsidijas ar paskolas bei priemonės, e, kurias siūlo Europos investicijų bankas. Taip mes turime sustelkti ties uh, tais kritinės svarbos regionais, parengti prasmingą planą, po to pradėti gilintis į detalės ir jų įgyvendinimą, nustatyti svarbiausius regionų vystimosi kriterijus, sprendimų prieimimo mechanizmus iš viršaus į apačią ir iš apačios į viršų, tačiau būtent jūs, valstybės narės, regionai turi rimtai imtis darbo, rengdami tuos planus ir e, detalės. Niekada nesakiau, kad e, tą padaryti bus lengva, tačiau bendromis pastangomis reikėtų šio darbo imtis. Tokia būtų mano pagrindinė žinia. Ačiū. Ačiū. Papildyčiau dar šią mintį, sakydamas, pasakydamas, kad e, taip pat ir Europos parlamentas čia turi prisijimti savo kaip tiesiekros institucijos vaidmenį. Mūsų regionų plėtros komitetas yra pasirengęs šio vaidmens imtis. Taigi baigiame pirmąją dalį diskusijų su koordinatoriais. Noriu pasveikinimų sutarpę Enrico Rosijais, jis yra Toskanos regiono vadovas periferinių ir jūrinių regionų Europos konferencijos vadovas. Ši konferencija yra labai svarbi, organizacija labai svarbi, siekiant mūsų tikslų ir gyvendinant sanglaudos politiką. Taigi dabar steiksiu žodį Skans regiono vadovui Enriko Rossi ir po to pradėsime diskusiją su kitais dalyviais. Prašau. Thank you. I would, I say thank you. Noriu Jums padėkoti už šitą galimybę. Labai svarbu, kad e, regionai e, e, būtų kad regionus išklausytų komisija, komisija ir a, parlamentas. A, kai komisarė sako, kad a, komis, kad komisija sako, kad reikia suderinti komisijos skiriamas lėšas su regioniais planais ir be abejo tai turi e, vykti ir žaliojo kurso kontekste ir tai turi suvokti ir bankai. Tačiau taip pat aš norėčiau išvengti tam tikrų, išsklaidyti tam tikrus susirūpinimo susirūpinimus. Tie 7,5 e, milijardo eurų, ar jie yra papildomi, ar sanglaudos politika e, bus e, toliau praskėdžiama. Taip jau buvo padaryta. Vienas iš kalbėtojų sakė, kas. Aš esu įsitikinęs, kad e, regionams skirti, skirtos lėšos turi būti skirtas žaliam kursui. Tai yra inovacijoms ir švietimui, ir moksliniams tyrimams, ir žemės ūkiui skirtos lėšos. Ir tą reikia labai aiškiai pasakyti. Bet būtent dėl to aš esu ir įsitikinęs, kad jeigu Iš sanglaudos fondo bus įmamos lėšos tam, kad toms pačioms politikos, tiems patiems politikos tikslams finansuoti, galiausiai nieko neliks sanglaudos politikoje. Ir dėl to esame labai susirūpinę. Kalbama apie naujus e, pinigus, bet iš kur? Iš kur juos gausime? Ir pavyzdžiui, galima kelti klausimą, atsižvelgiant į mūsų labai svarbius didelius E, iššūkius, mes negalime gal ir negalvoti apie galimą apmokestinimą. Ir aš kalbu apie Monti grupės darbą, kurioje, kurios metu buvo kalbama apie tai, kad ES e, turėtų turėti savo e, išteklius. Ir dar vieną pastebėjimą norėčiau pasakyti. Man atrodo, kad būtinybė labai aiškiai kovoti su klimato atšilimu yra akivaizdi, būtina tai daryti. Bet kartu gali kilti rizika, kad mes neįvertinsime tinkamai, kaip ta pertvarka paveiks užimtumą, darbo pasaulį. Ne viskas bus taip jau lengva. Arba ta pertvarka bus gerai reglamentuojama arba kils rizika, kad galiausiai už viską sumokės e, darbuotojai vakarų Europoje. Ir e, žinome, kad problemų yra labai daug Europoje ir, ir automobilių pramonėje ir kitur. Kaip jūs užtikrinsite deramą e, pertvarką ir kartu neprarandat darbo vietų? Ar reikės e, investuoti į perkvalifikavimą, ar bus siūlomos kažkokios kitos priemonės? Kaip Jūs ketinate rūpintis tais klausimais? Dėkuoju Jums. Grazie tantissima. Um, uh, I think you are Labai ačiū, jūs visiškai teisingai pastebėjote. Be abejo, pirmasis dalykas yra susijęs su tuo, kad Mums reikia daugiau išteklių biudžete, taip. Ir reikia naujų išteklių. Komisija jau mm, pasiūlė dalį anglės mokesčio panaudoti kaip nuosava išteklių. Šitas klausimas turi būti įtrauktas į darbo atvarkę. Aš jau minėjau Nežinau, ar jūs buvote čia ar ne, pirmininkė. Aš minėjau, kad būtų neįmanoma, jog esant tokiam integracijos lygmeniui ir e, atsižvelgiant į vidinę, vidinius skirtumus ir kompetenciją, mes e, turime vieno procento biudžetą ir visą laiką aptarinėjame, ar tai turi būti 1,07 e, ar 1,3 Tačiau, kaip ir minėjau, tai visiškai neproporcinga integracijos lygmeniui ir E, to ir integracijai. Tačiau šitą diskusiją Europa turėtų vykdyti ir labai atvirai. Aš labai gerai prisimenu Mario Monti pasiūlymą ir e, jo nuveiktą darbą šio klausimu. Mes e, kalbėjome tada apie tekstą susijusiu su finansų sektoriumi, su plastiku ir tai turi kelias hipotezės. Visgi, net jeigu biudžetas buvo aukštesnis, manau, kad mes turime mobilizuoti privačius išteklius. Jūsų antra tema dėl to, ar mes anksčiau esame sprendę šitą klausimą. Ar Europa yra matoma globalizuotame pasaulyje ir kaip mes viską galime reglamentuoti taip, kad neprarastume darbo vietų ir kad galėtume eksportuoti tą tar, tar, teršiančią ekonomikos dalį. Aš manau, kad ir priekybos ir e, pramonės politika turi spręsti šios klausimus. Mes e, buvome nustatę sektorinius standartus ir stengiamės juos panaudoti tarptautiniu mastu, ne tik kaip Europos standartus. Tai yra labai detal, detalūs aspektai, tačiau be abejo mes turime e, turėti pasienio anglės dvideginio mokesčius, tačiau kalbant apie Europos įmonės, e, jeigu jie ir turi kažkokią politiką e, savo šalyje, tai jie e, naudos savo subrangovus už ES ribų ir tokiu būdu jie eksportuos darbo vietas ir mokesčius, tai yra dar blogiau. Taigi į visą tai reikia atsižvelgti labai detaliai. Ir E, Europa turi labai būti matoma globalizuotame pasaulyje ir mes galbūt e, norėtume e, tik gero norėdami eksportuoti taršą, tačiau tai gali turėti prastos, prastas pasiekmes. Aš tikiuosi, kad mes visi kartu galėsime susėsti ir pasiekti, ką galime geriausio visos planetos dėliai, o ne tik atskirų žmonių ar verslų dėliai. Ačiū. 15 kolegų prašo žodžio. Taigi prašau visų kalbėti kuo trumpiau, užduodant savo klausimą. Pedro Markės dabar socialistų frakcijos vardu. Kalbės, ačiū ponė pirmininkė, kalbės portugališkai, tai yra mūsų gimtai kalba. Mums arms iš Gerbiama komisarė, man labai malonu pradėti dirbti šiuo klausimu kartu, nes ir dirbsime kartu penkerius metus. Ir kiek intensyviai dirbs komisija ir parlamentas lems ir mūsų sėkmę. Konstans minėjo vieną iš kol kas man didžiausią nerimą keliančių klausimų, tai yra Anksčiau kai kurie regionai, kai kurios valstybės narės turėjo savo problemų sprendimo planus tik tais nuo 2030 metų. Ir mes dabar laukiame sprendimo, kada bus pašalintas tarybos blokas dėl DFP. Kalbant apie teisingo pereimo fondo, aš norėčiau pasakyti, kad žalėsis kursas pateikė finansavimo konkrečius pasiūlymus ir tai yra naujos lėšos iš tradicinių Europos fondų. Mes tai sveikiname, tačiau pas mus vyko pirmininkų suiga Ir aš norėčiau prisijungti prie tų, kurie mano, kad jeigu tai yra naujos lėšos, tai e, turi būti garantuota, kad mes kalbėsime apie papildomas lėšas e, prie komisijos ankstesnio pasiūlymo. Mes vis dar neišgirdome tarybos kad jie pasakytų, jog mes susitarėme dėrėtis dėl e, remiantis komisijos pasiūlymų. Jie to nesakė, tad mes negalime kalbėti apie tai, kad tai bus naujos lėšos. Jos turi būti e, papildomai prie to, ką pasiūlė komisija. Kai mes patvirtinsime naują DFP, mes turime patvirtinti naujus nuosavus išteklius, pavyzdžiui, e, pasienio anglės vidinio mokestį ir panašiai ir tai mums padės sąžiningai ir iš tiesų kalbėti apie naujas lėšas. Tačiau jeigu mes neturėsime šitos garantijos, tai galiausiai mes turėsime tokią komunikacijos e, politiką, kuri e, labai gražiai skambės, kai kalbėsime apie naujas e, lėšas, tačiau tai bus žemiau mūsų ambicijų ir tada kalbėsime tik tais apie frustraciją. Dabar kalbant apie įtrauklumo politiką, pereisiu prie antros minties. Pasižiūrėkime į komisijos pasiūlymus, jūs visą tai minėjote. Ir mes manome, kad reglamente yra labai daug teigiamų dalykų, kurie, kuriuos nurodo komisija. Yra tam tikrų dalykų, kurie e, labai biurokratiški. Daug progra biurokratiškų programų turime, tačiau taip pat e, mes ketiname įtraukti komisijos techninės e, tarnybas e, į pertvarkos politiką. Mes turime pasiekti tokią situaciją, kai regionai e, turėtų sukurti savo pačių politikas. Ir e, dalindamiesi valdymu e, mes esame patyrę, kad regionai sukuria labai geras programas, tačiau kodėl tai turi būti centralizuota paslauga ar tarnyba, juk žmonės regionuose vienas kitą geriau pažįsta, žino savo situacijas geriau. Galiausiai aš norėčiau paminėti, kiek yra svarbu susijęti Teisingos pertvarkos fondą su Teisingos pertvarkos mechanizmu. Tai bus labai didžiulis svertas pernamo laikotarpį išgyvenantiems regionams. Ir pagal, kalbant apie pačius neturtingiausius regionus, tai ten didžiausia rizika dėl privataus finansavimo, dėl to, kad privatus kapitalas e, linkęs gauti lengvus pinigus, kur yra mažai rizikos. Taigi, kiek yra garantijų, kad privačias lėšas galima bus panaudoti neturtingose regionuose, kur yra didžiulė rizika. Dėkoju. Ačiū. Dimitri Padimuliui dabar Europos parlamento vicepirmininkus teikiamą žodį. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti ankstesnę kolegę ir draugę Eliza Ferrerą šiame komitete. Aš prisimenu vieną jūsų per klausimus išsakytą frazę prieš komisijai e, uždegant žalę šviesą, jūs atvykote į mūsų komitetą ir sakėte, kad aš įsipareigoju e, kovoti e, komisijoje už kiek įmanoma didesnį biudžetą. Taigi pasižiūrėkime tiesai į akis. Europos komisijos pasiūlymas negalės finansuoti tų tikslų, kuriuos pati komisija savo iškėlė. Ir e, iš tiesų jis nepatenkina, e, neatspindi tų lūkesčių, kuriuos savo pati iškėlė komisija. E, taryba nori smarkiai mažinti. E, lėšas, kurios numatytos komisijoje. Ir tai reiškia, kad e, mums labai pritruks lėšų sanglaudai. E, skatinti. Mes suprantame, kad mm, kelias į pragarą grįstas gerais ketinimais, tačiau galiausiai viskasgi sukasi apie skaičius. Komisija pateikė pasiūlymą dėl sekančios daugia metės finansinės perspektyvos, kuris yra 11 e, procentų e, mažesnis sanglaudos rytyje ir e, sanglaudos politis, e, Europos socialinis fondas sumažėjo taip pat 7 procentais. Tai kaipgi mes įgyvendinsime tuos e, tikslus, kuriuos jūs e, patys iškėlėte? Ir jūs žadėjote, kad jūs būsite uh, jūs kovosite už lėšų padidinimą. Per pastarosius kelis e, metus e, socialiniai ir teritoriniai e, neligumai padidėjo. Dar porą klausimų. Kai pristatėte Teisingos pertraukos fondą, jūs sakėte, kad 7,5 milijardo eurų yra naujos lėšos, tačiau komisija sumažino lėšas sanglaudos fondui Ir aš manau, kad būtent iš ten turbūt yra teistos naujosios lėšos, aš baiminuosi, gal galite tai pakomentuoti. Mes e, turime teisingos pertvarkos e, e, regionus. Ar jūs manote, kad galėtų būti kokių papildomų e, esminių kriterijų, pavyzdžiui, nedarbo lygis regione ir visoje šalyje, pavyzdžiui, paimkime Vakarų Makedoniją, ten nedarbas yra didžiulis. Galbūt kitas kriterijus galėtų būti bedarbių amžius. Ačiū. Ačiū, Izabela. E, Benčiumė yra mūsų komiteto vicepirmininkė. Kalbėsiu ispaniškai. E, dėkoju, komisarė, dėkoju už tai, kad esate čia. Kalbėsiu trumpai, nes ir kiti kolegos nori pasakyti. Jūs sakėte, kad mums reikia E, atitrūkti nuo senavadiškos politikos, tačiau realybėje e, mūsų sanglaudos politika yra ganėtinai nustolusi nuo žmonių. Nutolusi nuo žmonių. Mes turime padaryti ją matomesnę ir padidinti komunikaciją su žmonėmis. Manoma, kad mes e, išleidžiame milijonus mokesčių mokėtojų pinigų, kai kalbame apie biudžeto išplėtimą, tačiau žmonės nesupranta šių lėšų poveikio. Mano klausimas. E, ar mes kalbame apie konkrečius žmonių, žmonių gyvenimus ir priemonės, kaip pavyzdžiui pagerinti e, smulkus ir neverslo plėtrą kaimo vietovėse? Ispanijoje yra 90 e, dienų limitas e, e, atsiskaityti ir trijų mėnesių mokėjimo laikotarpis. Ar žmonės patirs tikrai sanglaudos fondo efektą? Mes turime padaryti sanglaudos politiką matomesnę. Dėkoju. Paskal Ahima. Ačiū. Pirmas pirmininkė, gerbima komisijos narė, jums e, sėkmingų, pirmiausiai sveikų naujo metų. Aš manau, kad e, vis tik tai e, net pabaigoje reikės viską vertinti pagal tai, kiek lėšų turėsime banko sąskaitoje, nes e, teisiškai formaliai galime viską teisingai surašyti, tačiau jeigu skaičiai mėnesio pabaigoje mums to nepatvirtins, tai, tai visos pastangos nuės per nieką. Aš nenoriu čia daugiau e, kalbėti apie tai, kaip taryba per savo sekmadieninius pamokslus priminėja sprendimus dėl žaliojo kurso, tačiau jeigu norime tą kursą iš tiesų gyvendinti, turime skirti jam lėšų, galbūt perskirstant kažką, tačiau reikia būtent tas lėšas investuoti. Man vis labiau susidaro įspūdis, kad jeigu klimatas būtų bankas, tai reikėtų jį jau seniai gelbėti mokesčių mokėtojų lėšomis turime imtis e, konkretesnių veiksmų ir viskas prasideda nuo sanglaudos politikos, o sanglaudos politika yra sudėdamoji naujo žaliojo kurso dalis ir jeigu mes mažinsime sanglaudos politikos finansavimą, jeigu taryba sprendimus nukels iki 20 metų pabaigos, tai ne tik patys savo pakenksime, tačiau taip pat ir komisijai kuri mūsų palaiko. Tačiau pirmiausiai mes pakenksime tūkstančiams e, šios politikos e, naudos gavėjų. Jeigu norime, kad Europos įvaizdis dar pablogėtų, tai turime elgtis būtent taip, kaip taryba ketina elgtis. Aš to nenoriu ir noriu jums e, taip pat palinkėti taip nesielgti. Aš nenoriu grįžti prie jau minėtų dalykų, tais konkrečius klausimus noriu užduoti šiuo metu Sąjungos politika šlubuoja taip pat e, dėl to, kad e, lėšos e, nepakankamai greitai įsisavinamos. Ir jeigu norime uh, įtikinti tarybą, priimti reikiamus sprendimus, tai lėšų įsisavinimą turime pagerinti, kokiais konkrečiais žingsniais ketinate tą daryti ir kaip ketinate ateityje pakeisti atitinkamas paraiškų teikimo sąlygas, kad tas lėšas būtų galima kuo greičiau panaudoti. Sprendžiant šią problemą, trečias klausimas yra techninio pobūdžio, yra susijęs su pasiūlymu dėl sąžiningos pertvarkos fondo. Komisija siūlo neįtraukti į šio fondo uh, finansuojamus projektus uh, tuos, kurie nėra susiję su žalioju kursu, tai yra iškastinį kūrą, tačiau taip pat ketinama nefinansuoti ir su dujomis susijusių projektų. Aš manau, kad jeigu norime užtikrinti tą sklandų perėjimą, tai vandenilis čia yra vienas iš svarbiausių elementų, o <clears throat> mums reikia infrastruktūros, kad vandenilį būtų galima transportuoti, tam galima panaudoti dujų. Uh, vamzdynus ir e, juos galima atitinkamai pritaikyti vandenilio transportavimui, todėl nemanau, kad būtų prasminga e, nefinansuoti atitinkamų projektų. Noriu paklausti, kodėl? Kodėl e, tas sprendimas buvo priimtas? Ačiū Paskalio Arno, matau, kad Ugo Čiaviso visi puikiai šį citatas yra įvaldę. Yes. Žodis ponui Ropiai. Oui. Si je peux. Merci, euh, Président. Madame la Commissaire, euh, je viens, première question, je, je viens de Corse, je fais partie des députés qui sont très concernés. Aš esu vienas iš tų parlamento narių, kuriems rūpė salos. Ar jūs galėtumėt pasiūlyti konkretų kokį nors pasiūlymą? De, uh, da, saloms, nes akivaizdu, kad da, tai yra reikalinga, ypač atsižvelgiant į naujus politinius prioritetus, perinant prie ekologiškesnio, ekologiškesnės ekonomikos. Ir ar jūs ir Europos komisija galėsite išgirsti mūsų reikalavimus, užtikrinti, kad ES labiau rūpintųsi salomis, Europos, e, Euro, e, gyvendinama savo uh, programas. Mes balsavom dėl rezoliucijos, dėl Europos ateities ir mes kalbėjome apie įvairių regionų padėtį. Galima tik tai apgalėstauti, kad anksčiau niekuomet nebuvo, kalbant apie ateitį, kalbama apie, apie atstovavimą konkrečiems regionams. Ar, ar jūs užtikrinsite, kad kai vyks konferencija dėl Europos ateities, bus atstovavami regionams? Toliau ponas Moska. Taip. Žinau, kad jie turi būti saliai. Pone Ždanovska, prašome. Jūs neteisingai ištarėte mano pavardę. Dėkoju. Aš norėčiau patikoti komisijos nariai, norėčiau pasveikinti jūs taip pat. Tikiuosi, kad metai bus sėkmingi mums visiems, bet akivaizdu, kad gal biudžeto požiūriu tai bus sudėtingi metai. Jūs jau sakėte, kad jūs ketinate apginti sanglaudos politiką ir partnerystės principą. Mes tikimės, kad e, jūs e, iš tikrųjų iš, galėsite ištesėti tą pažadą. Kal kalbame apie sanglaudos politiką ir teisingos pertvarkos fondą, bet tikimės, kad ne vienas regionas nebus paliktas nuo šaly. Jūs žadėjote sustiprinti sanglaudos politiką po 2020 metų. Mes susidurime su labai rimtais aplinkosaugos iššūkiais, visi dėl to sutarėme. Tačiau žinome taip pat, kad e, tos problemos yra susijusios su kontroversiškais dalykais, pavyzdžiui, kaip bus skirti skir, skirstamos fondo lėšos, kokie bus e, jo e, lėšų naudojimo prioritetai, kaip jis bus finansuojamas ir taip toliau. Ir aš norėčiau pratesti iš esmės tai, apie ką kalbėjo prieš mane pasisakęs kolega. Neutralaus poveikio klimatui e, ekonomika. Komisijos pirmininkė kalbėjo apie tai, kad visos valstybės narės pradės nuo skirtingo išsivystimo lygio da, ir tai būtina atsižvelgti. Ir jos valstybės narės turėtų turėti galimybę pačios spręsti, kas jums yra naudingiausia. Taigi, kodėl jūs neleidžiate tam tikram šalims e, finansuoti dujų infrastruktūros tam tikrais atvejais? Atsiprašau, kad aš neteisingai ištariu jūsų pavardę, žinau, kad tai yra labai nemalonu. Dabar ponas Būda. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamojo komisarė. Dėkoju Jums už viską, ką pasakėte iki šiol. Aš manau, kad Jūs visiškai teisingai iš tikrųjų atkreipėte dėmesį į daugybę aktualių problemų. Ir pirmiausia, tai yra da, finansavimas. Ir aš galiu tik tai pasmerkti da, o, nacionalinių vyriausybių dviveidiškumą. Jie nori, da, kad būtų daroma kuo daugiau, tačiau da, nori skirti pinigų kuo mažiau. Ir, pa, nenorima finansuoti nei bendro žemės ūkio politikos, nei sanglaudos politikos, ir, bet juk akivaizdu, kad tai sukels tik tai didesnį spaudimą mūsų ūkininkams. Norėčiau paminėti dar vieną svarbų da, reiškinį, kuris, kurį stebime Rytų Europoje ir ypač mano šalyje Rumunijoje. Tai yra migracija. Tai yra beje susiję ta, su tuo, kaip veiksmingai yra gyvendinamas anglodos politika. Uh, Aš galiu Jums pasakyti, kad a, tikrai, jei ši politika nebus supaprastinta, jei mažoms vidutinėms įmonėms ir vietos savivaldybėms nebus paprasta naudoti a, sanglantos politikos a, lėšas, jei nebus investuojama infrastruktūra, tuomet a, ištuštėjęs tam tikri regionai rytų Europoje. Todėl Aš manau, kad nepaprastai svarbu yra supaprastinti sanglos politikos e, nuostatas. Yra dar viena problema, su kuria mes susidurėme rytų Europoje, tai yra darbo jėgos trūkumas. Aš neseniai bendravau su ministru, Rumunijos ministru, sakingu už ES lėšų skirstimą. Ir aš jo paklausiau, kokiagi yra ta didžiausia problema šiandien. Uh, Ir jis man pasakė, tai, kad tos įmonės, kurios e, gauna e, iš Europos finansavimo, po to neranda darbuotojų, kurie galėtų gyveninti visus tuos projektus, kuriems e, įgyveninti buvo gautas finansavimas. Taigi gal reikia pagalvoti apie tai, ar galima būtų da, surasti darbuotojų ne ES, nes aš kito sprendimo tiesą sakant nematau. Ir dar vienas dalykas - iškastinis kūras. Taip, labai gražu kalbėti apie tai, kad reikia da, uždaryti visas angliakasyklas, reikia perėti prie žalio kūro. Bet nepamirškime, kad yra tam tikrų regionų, kuriuose da, žmonės išgyvena da, a, a, iš vienos veiklos. Yra regionų, kur visa ekonomika priklauso nuo anglikasybos ir per kitus 20-30 metų vargu ar mes galėsime pakeisti tą padėtį. Tai mane labai neramina ir iš tikrųjų manau, kad tai yra rimtos problemos. Notre... Dėkoju, Suzana. Dėkoju. Dėkoju, norėčiau pasisveikinti su komisarė. Ir beje, norėčiau taip pat pakalbėti, kaip ir kiti kolegos, apie Teisingos pertvarkos fondą. Aš manau, kad jis labai svarbus tam, kad mes galėtume atsisakyti anglijas. Bet aš esu susirūpinusi dėl to, ar tas fondas galės padėti regionams, kurie ir taip jau daug investavo da, į da, as, a, atsisakymą nuo anglės. Mes e, Ispanijoje uždarėme paskutinės e, elektrinės, kurios buvo kūrenamos anglimi. Ir kai kur tai sukėlė tikrai e, labai rimta, rimtų ekologinių problemų. Da žmonės prado darbą, buvo, tam tikros įmonės buvo priverstos su, uh, užsidaryti. Bet tie regionai da, gali tikėtis gauti labai mažai lėšų iš teisingos pertvarkos fondo. Tai gal skirstant to, to fondo lėšų, lėšas reikėtų atsižvelgti į da, tai, į pokyčius tose regionuose, kurie įvyko visai neseniai. Ir aš norėčiau taip pat jūsų paklausti, ar nereikėtų susijęti da, o, Teisingos pertvarkos fondo lėšų su o, pasiektais klimato kaitos mažinimo tikslais arba veiksmais, kurie skirti ir tiems tikslams pasiekti. Ar mes norime skatinti tas valstybės, kurios ambicingai siekia klimato atšilimo mažinimo tikslo, ar kaip tik atvirkščiai norime skatinti tas, kurios atsilieka šioje srityje? Aš manau, kad mums reikia kuo skubiau susitarti dėl e, daugiametės finansinės programos ir dėl regioninės plėtros fondo reglamento. Nes regionai laukia šiuo metu ir nežino, ką daryti, ir mažos ir vidutinės įmonės iš tikrųjų negali planuoti savo veiklos. Todėl mums reikia susitarti dėl daugiametės finansinės programos kuo skubiau. Dėkoju. Dėkoju, Roza Damato. Ačiū, ponė pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti mūsų komisijos nariai. Malonu Jūs matyti sugrįžus pas mus. Ir aš noriu taip pat užduoti savo klausimą. Mes e, žinome, kad Teisingos pertvarkos fondas yra pagristas trim e, ramšiais. Ir tai yra svarbu. Ir kaip ketinama iš tikrųjų da, skatinti tą pertvarką. Taip, kalbama apie anglijas da, mokestį, bet gal reikėtų kalbėti ir apie ETL prekybos sistemą, nes gal ir ją galima būtų pasinaudoti. Ir tai jūs minėjote apie tai, kad žinome, kad 16 milijardų eurų per kitus trijus metus galim būtų skir, surinkti iš tos sistemos ir ją galima skirti uh, aplinkosaugos tikslams. Žalieji, žaliuoja pertvarka ir mes manome, kad iš tikrųjų reikia apie tai kalbėti. Dar vienas klausimas. Iš kas bus finansuojama iš to fondo? Dujos. Kolegos jau tai minėjo, bet nepamirškime, kad gamtinės dujos yra iškastinės kūros, kuris teršia aplinką. Ir Todėl mes e, norime pasakyti, kad tas fondas neturi būti skirtas e, tokiai veiklai. Ir e, nepamirškime, kad praeitą komisija paskiria 29 milijardus dujotikiams tvarkyti. Taigi mes manome, kad tai yra netinkama, nega, negalima da, finansuoti da, nešvaraus gam, a, kūro. Ir dar vienas dalykas, kuris man labai rūpi. Todėl, kad aš esu iš to miesto, Taranto miesto, kuriame mes turime stambiausią Europoje plieno gamintoją Ilvą. Ir galima būtų galvoti apie tai, kaip galima būtų pertvarkyti tą įmonę arba ją uždaryti. Uh, Ir manau, kad čia, kai kalbame apie šiltame efektą sukeliančių dujų mažinimą, reikėtų galvoti ir apie tai, kad plieno gamyba taip pat labai, yra labai tarši. Mes turime da, įmonę, da, kuri da, žudo pirmiausia darbuotojus, kitus gyventojus ir trūkdo da, ieškoti alternatyvų da, vystimosi da, me, a, modelį. Jau 50 metų ir aš kalbu penkių žvaigždučių judėjimo vardu. A, Ir mes pasisakome prieš tai, kad būtų finansuojamos uh, labai uh, finansuojami uh, neekologiški sektoriai, kad reikėtų uh, reikėtų juos uždaryti uh, išvalyti da, da, visą teritoriją ir skatinti alternatyvų modelį. Kodėl mes ne, negalime da, skatinti nacionalinio da, vystimosi da, programos? Tokios, kuri atsižvelgtų į socialinį, ekonominį da, šių priemonių poveikį, į poveikį mūsų visuomeniai, nes be tokių papildomų priemonių Mano miesto likimas tikrai bus labai liūdnas. Mūsų lauks nedarbas ir prasta sveikata. Dėkoju Alvaro Almaro, kolega iš Portugalijos. Um Ačiū. Malonu iš čia matyti komisijos narį. Valstybės narės ir komisijos nariai nebūtinai visada sutarė. Būtent e, taip ir veikia demokratija. Mes jūs palaikome, komisijos narė. Žinau, kad turime būti solidarus, kad e, komisijos nariai yra solidarus. E, mums tikrai daro įspūdį jūsų pažadai, jūsų įsitikinimai. Ir matote, kad komiteto nariai jūs taip pat palaiko visos politinės frakcijos. Tačiau e, pagrindinė problema yra papildomos lėšos. Jeigu norime daugiau sanglaudos Europoje, jeigu norime, kad Europoje veiktų rimti permainų mechanizmai, kuriems visi pritarėme. Tačiau nuo dabar teikiamų pasiūlymų gali finansiškai nukentėti kai kurie regionai nelabai suprantu, kaip e, šioje srityje galima mažinti ES asignavimus ir net juos sumažintus, e, net juos sumažinus. E, turtingose šalis galėtų gauti daugiau naudos iš sąjungos politikos. Mes netaip sąjungos politiką suvokiame. Kalbant apie sąžininkos pertvarkos fondą, pratesant kolegų mintis, mes visiškai pritarėme, aš visiškai pritariu jų mintims. Mes žinome, kokia yra mūsų istorija, žinome, ko siekime, norime, kad Europa būtų lyderė taršos mažymo srityje ir mes visiškai palaikome šios tikslus, nepaisant to, Man atrodo, kad e, negalime palikti nuo šalyje likimo valiai tam tikrų regionų, norėdami išlaikyti lyderės pozicijas. Manau, kad e, mes galime laipsniškai keisti savo politiką, tačiau neturėtume to daryti strimgalviais e, ateityje. Portugalijoje ir visoje Europoje. Atsiras regionų, kuriuose tarša sumažės, tačiau padidės rimtų kitų problemų. Todėl mums prireiks taip pat ir teisingos, sąžiningos pertvarkos fondo, taip pat ir tiems regionams, kurie e, nėra labai taršus, tačiau susiduria su rimtomis problemas kitose srityse. Ačiū, prašau visų užduoti klausimus trumpiau, tam, kad komisijos narė galėtų atsakyti kuo daugiau klausimų. Dabar suteiksiu žodį kolegai e, Kristofui, kurio pavardės nenoriu iškraipyti. Tak jak zrozumiałem, jest poprawa. Komisarė, koks yra regioninės e, politikos tikslas? Mes kalbame apie e, teritorinę sanglaudą. Jūs kaip sakote, padėsite regionams, kurie yra e, neturtingi. Mes tuo labai džiaugiamės Lenkijoje. Jūs kalbate apie atsilikusius regionus. Nežinau, e, kokie Lenkijos regionai atitiktų šitą kriterijų. Visų pirma, mes turime pagalvoti apie tai, kas yra regionas. Pavyzdžiui, galima būtų kalbėti apie rytų regioną Lenkijoje priklausomai nuo e, jo apibrėžimo. Lenkija, Lenkijos vyriausybė taiko specialią programą Lenkijos rytų regionui. E, mes turime penkias neturtingiausias vaivadijas Europoje. Ir ar tas regionas gaus kažkokią papildomą paramą? Manau, kad mes atitinkame visus jūsų minėtus kriterijus. Be abejo, kitas klausimas, o kas, kaip apibrėžiama teisinga pertvarka, kas pagal jūs tai yra? Ačiū. Izabelė Klok. Būčiau dėkinga, jeigu kalbėtumėt trumpai. Dėkoju, ponė komisarė, pirmininkė. Taip, iš tiesų jau užduota daug svarbių klausimų, tačiau norėčiau pakartoti, kad mes turime svarbų klausimą, koks bus šių pinigų šaltinis 7,5 e, milijardo, iš kur tie pinigai ateis detaliai. Mes turime šią puikią idėją apie naują į žalį kursą. Ir jis labai ambicingas, kad e, mes, galim, mes norime pasiekti mūsų klimato tikslų puiku, tačiau mes matome, kas vyksta kitose žemynuose. E, noriu pasidalinti kai kuriais faktais ir skaičiais. Tai yra e, už energetikos e, rinką atsakingos institucijos e, duomenys. E, Kinija per 18 mėnesių padidino savo galio, galios kiekį 40 kW, o pasaulį sumažino e, apie 2 e, gigavatais. Taigi mes turime 37 gigavatus pertekliaus. Ir tokios yra tendencijos, jos nesikeis. Pati Kinija stato anglimi kūrenamas elektrinės, kurių gale yra 123 gigavatai. Šiame kontekste kiek yra svarbios mūsų pastangos mažinant emisijas, mes turime elgtis atsakingai. Aš esu Lenkė, mes visi žinome, kokie, kokius energijos šaltinius mes e, naudojame. Na ir teisingos pertvarkos fondas, ar jis įsikiš ar jis pasistengs e, įtakoti mūsų e, alternatyvių energijos šaltinių naudojimą. E, mes padidė, padidėjo mūsų e, gauname pinigų sumą nuo 4,8 e, iki 7,5 milijardo. Aš to džiaugiuosi, tačiau nepamirškite ir mūsų neturtingiausių regionų. Ksi. Dėkoju. Kse, prašom. Dėkoju. Aš labai trumpai. Komisarė. Praėjusią savaitę jūs e, pirmoji patvirtinote, kad Teisingos pertvarkos fondui bus naudojama ir e, teisės viršenybės e, sąlyga. Ir būtų naudinga, jeigu jūs pateiktumėte mums inform, naujausią informaciją apie tai jūs, kaip paskirtoji komisarė, tada įsipareigojate, kad bus užtikrintas teisės viršenybės mechanizmas. Ir bus e, skirta ne atskiriems naudos gavėjams e, lėšos, nes, negali, nes ne, jie negali būti atsakingi e, patys savaime. Aš prašau jūsų, kad aiškintumėte savo siūlomą mechanizmą, užtikrinant, kad atskiri um, naudos gavėjai nebus įtakoti, bet kad um, bus atitinkamai um, patraukti atsakomybę tie, kurie užsiema sukčiavimu arba uh, teršia aplinką. Dėkoju AKR frakcijos vardu dabar uh, ponia Krū. Pone pirmininkė, komisarė. Mes turime ambicingų programų ir be abejo Europos komisija turėtų atlikti labai patikimą analizę prieš imantis šito projekto. Taigi, kiek brangi bus šita ekonominė transformacija, kokios bus socialinės išlaidos ir kiek žmonės kentėjęs, ar smarkiai padidėjęs energijos kainos. Mes tai jau matėme Vokietija, Vokietijoje šitie klausimai lieka neatsakyti ir mes žinome, kad valstybės narės turi didžiulius poreikius, ypač tos, kurios, kurių BVP vienam gyventojui yra nedidelis, kaip pavyzdžiui Lenkijoje. Yra tokių šalių, kurios naudoja mišrius energijos šaltinius, pavyzdžiui, ir ne, nu, iš elektrinių deg, e, kūrenamų anglimi. Buvo pasakyta, kad mes turime pasiekti savo kli, e, klimato tikslus e, iki 2030 metų ir kiekvienais metais ES turėtų investuoti apie 180 milijardų, taigi palyginus už tą sumą 7,5 milijardo e, teisingos pertvarkos fonde yra apgailėtina. Mes kalbame apie e, kreditus ir e, paskolas, privačias investicijas ir panašiai. Mes žinome, kad e, fondas neturės jokios poveikios teisingai pertvarkai. Taigi, tad mano klausimas yra, ką jūs iš tiesų galvojate ir koks yra tikrasis Europos komisijos tikslas. Aš manau, kad mes strimgalviais e, einame į katastrofą. Aš manau, kad mes e, turbūt e, papildysime tarptautinių kompanijų trečiųjų šalių kišenės. Kai kurie kolegos jau minėjo svarbes, svarbę statistiką. Mes darome didžiulę auką ir Lenkija taip pat, tačiau palyginus su tuo, kas vyksta, tarkime, Kinijoje tai atrodo juokingai. Ačiū. Ačiū. Stengsiu žodį dabar socialistų frakcijos kolegiai Kutadžar. Aš pamenu dar jūsų klausimus Europos parlamente apie, kalbėjote apie tai, kad ne vienas žmogus neturėtų būti paliktas nuo uh, šalyje. Kolegos kalbėjo apie sąžininkos pertvarkos fondą. Aš norėjau uh, pakalbėti apie kitus aspektus. Turbūt žinote, kad mūsų komitetas greitų laikų parengs uh, prašymą savo iniciatyvą dėl lyčių lygybės aspektų sangodos politikoje, kuriems skiriame pakankamai dėmesio prieš E, kelius mėnesius aš regionų komitete pabrėžiau būtinybę e, daugiau dėmesio skirti samos politikos kontekste lyčių lygybės aspektams, taigi, nu, ir jūs apie tai kalbėjote, nu, taigi noriu paklausti, kokiu pirmųjų žingsnių ėmėtės šią linkmę, e, kaip vyksta dėrybos dėl sąjungos politikos nuo 21-27 metų, atsižvelgiant į lyčių lygybės aspekto, kalbant apie europinį semestrą, kai kuriuose rekomendacijose su skiroms šalims atkreipimas dėmesys į moterių dalyvavimą darbo rinkoje ir vaikų priežiūrą. Nepaisant to, manau, kad lyčių lygybė nėra skiriama pakankamai dėmesio, ar e, mąstote apie galimybės Europos semestro kontekste daugiau dėmesio skirti Šių lygybės e, e, aspektų traukimus į kitas rytis ir tinkamo finansavimo skirimui. Ačiū už atsakymus. Pirmininkas, ačiū. Trys e, kolegos dar norėtų pasisakyti ir baigsime diskusijas. Pirmiausiai tapatybės demokratijos <clears throat> frakcijos vardu kalbės kolega, po to kiti. Taigi prašau. Dėkuoju, pirmininkė, dėl labai diena komisijos narėje. Aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs pas mus atvykote. Šis keitimasis nuomonėmis yra nepaprastai svarbus, atsižiūrint į mūsų laukiančius iššūkius, kurie labai susijęs su ir sanglaudos politika po 2020 metų. Mums norime tokios politikos, kuri būtų naudinga tai ir matome, kad vis labiau bandoma jai pakengti. 2021-2027 e, metų biudžeto pasiūlyme numatyta sumažinti lėšas skirtas anglos politikai ir regioniniai plėtrai. Tai yra dar vienas bandymas neatsižvelgti į e, e, tai, ko reikalauja ir savivaldybės, ir piliečiai, ir ko jie laukia iš anglos politikos. Aš Akivaizdu, kad tai kelia nerima tokiam šalims kaip Italija, nes būtų sumažintas, ja, būtų sumažintas jai skirtas finansavimas ir taip pat žinome, kad mums sunku bus dalyvauti bendro finansavimo programuose. Ir Pavyzdžiui, konkrečiai galiu paminėti Interreg pro, programą. Aš esu ID frakcijos pranešė, šiandien pranešėjai beje dėl Interrego. Ir Jūs, kaip jūs ketinate ska, skatinti finansavimą tarp valstybinėms, tarp regioninėms programoms, kurios yra skirtos da, da, regionų plėtrai? Aš atstovauju da, šiaurės rytų regionui, da, Veneto da, regionas yra vienas iš jų. Uh, Ir Interreg programa leido mums sustiprinti bendradarbiavimą su uh, uh, kitomis kaimininėmis teritorijomis, gyvendinant uh, dešimtis įvairių projektų, kurie sukuria pridėtinę vertę kami, kaimininiuose regionuose ir reikia paremti tas programas. Uh, Ar komisija galės finansiškai paremti Interreg programą, ypač atsižvelgiant tai, kad, kaip minėjau, siūloma mažinti e, lėšas anglos politikai? Dėkoju. Ir dėkoju e, Mestre Martin. Ačiū, pana pirmininkė, ačiū komisijos nariai. dalyvavimą šioje diskusijoje. Manau, kad e, jos metu paaiškėjo, kad daug abejonių mums kyla dėl dabartinės situacijos. Kilo klausimas, ar gausime daugiau lėšų ar mažiau, kokios bus nustatytos ateityje sąlygos paramai gauti ir kaip yra sprendžiamos dabartinės problemos, kalbant apie prieigą prie. prie finansavimo daug iššūkių laukia regionams, kurių padėtis ir dabar jau pakankamai sudėtinga. Taigi, kaip e, užtikrinti tą lengvesnę galimybę jiems pasinaudoti fondų paramą, nes e, sąlygos likščionės buvo pakankamai griežtos, daugelis e, kalbėjusių kolegų teigia, kad ilgiau laukti negalime, nes šiems regionams būtina sąjungos politikos parama, kad būtų galima užtikrinti jų greitesnį vystimąsi, todėl prieiga prie paramos turi būti supaprastinta. Buvo jau paminėti pasiūlymai, kaip išspręsti šias problemas, pavyzdžiui, gyventojų skaičiaus mažėjimo atskirose regionuose kad pirmiausia reikia pažiūrėti, koks bus poveikis šių naujų priemonių skiriams regionams, tačiau mes čia išvelgiame didžiulę galimybę ir ypač dabar atsižvelgiant į tą žalį kursą, manau, kad galėtume pasirenkti tam e, pakankamai rimtam šuoliui, tačiau ne visų regionų vienodų atspirties taškai šiam šuoliui yra. Todėl aš pirmiausiai noriu kalbėti apie sąžiningos pertvarkos fondą. Ispanijoje esama regionų, kuriuose dar vykdoma kalnakasyba. Akmens anglis yra naudojama. E, yra nemažai uždarytų kasyklų, e, kai kurios regionuose, tačiau jie neturėtų būti už šios veiksmus baudžiami, reikia jiems skirti papildomą paramą. Prieš penkerius metus, pavyzdžiui, buvo uždaryta viena anglės kasykla ir buvo daug įvairių projektų įgyvendinta tam, kad e, regionas galėtų pasigaminti uh, netaršius energijos šaltinius, nepaisant to, nedarbo lygis tame regione vis dar siekia daugiau 20 procentų, tai reiškia, kad infrastruktūriniai pokyčiai dar nesibaigia. Tokių pavyzdžių galėčiau pateikti daugiau, manau, kad tokie regionai turėtų gauti paramą iš sąžiningos pertvarkos fondo. Ačiū. Ačiū už jūsų trumpą klausimą. Garsija Mūnės. Ačiū, pana pirmininkė. Aš E, tikėjausi, kad jau anksčiau suteiksite man žodį, tačiau vyko tam tikras nesupratimas. Ačiū, kad dabar tą padarėte. Ačiū, ponė komisijos narė, už jūsų mintis. E, tvarių investicijų skatinimo planas vertintinas labai teigiamai. Šios sąžinės pertvarkos fondas turėtų padėti pirmiausia tiems regionams, kuriems, kuriuose vykdomi Energijos infrastruktūros pokyčiai, aš esu iš Aragono regiono ir jame jau dabar vyksta tinkamas energetinės permainos, todėl e, būtina ir tokių regionų nepamiršti ir jiems padėti. Gali atsitikti taip, kad e, nepakaks e, numatytų lėšų ir, pavyzdžiui, viena Aragono dalyje, Tiroelyje, tai praškai nebeliko darbo vietų atsisakius e, anglės e, e, gavybos. Todėl kyla rimtų socialinių problemų. Turime padėti žmonėms neišvykti iš savo gyvenimo vietų, nes dažnai kalbame apie tai, kad žmonės gali kitur ieškotis darbo, gali švykti, tačiau Dėl tokių procesų smarkiai keičiasi e, gyventojų sudėtis atskiriuose regionuose, kyla rimtų demografinių iššūkių. E, ir juos būtina taip pat atsižvelgti, skiriant paramą iš sąžingos pertvarkos fondo. Ar būtų įmanoma įtraukti e, gyventojų skaičiaus mažėjimą kaip vieną iš kriterijų skiriant paramą? Pirmininkas. Ačiū dabar steiksiu galimybę komisijos nariai sakyti užduotus e, klausimus, kurių buvo tikrai labai daug, o jums skirima maždaug 15 minučių, kad galėtumėte atsakyti į visus klausimus, komentarus, tačiau noriu pasakyti, kad e, nemažai atsakymų, užduos klausimus e, jau išgirdome atsakant į koordinatorių klausimus, taigi galbūt mums būtų naudingiau išgirsti atsakymus į tos klausimus, e, kurių negirdėjome pirmoje mūsų diskusijos dalyje, tačiau aišku galite atsakinėti savo nuožiūrą ir dabar steiksiu Jums galimybę tą padaryti per 15-20 minučių. Prašau. I think uh, I will sum up. Aš apibendrinsiu kai kuriuos klausimus, kuriuos uždavė keli žmonės, nors, kaip pirmininkė minėjote, kai kurie jau buvo um, atsakyti anksčiau. Tiesiog apibendrinsiu, kalbant apie naujas lėšas. Keli parlamento nariai kėlė šitą klausimą. Uh, komisijos vaidmuo yra pateikti pasiūlymą ir vėliau e, kolegija sprendžia dėl jo. Kaip e, anksčiau žadėjau, komisijos pasiūlymas buvo užtikrinti, kad tai, ko mes prašysime, būtų naujos lėšos 7,5 milijardai tai daugiau nei 4,8, kuriuos anksčiau siūlė parlamentas. Naujos lėšos yra tos, kurios yra prie Europos komisijos pasiūlymo, kurio, kuris buvo pateiktas 2018 metais dėl sanglūdos politikos. Ta, aš dėl to kovoju, tačiau kamolys yra ne komisijos rankose, o kolegijos. Ir turbūt būtent šį momentą reikia padaryti valstybėms narėms spaudimą, kad jos priartėtų prie to, ką pateikė parlamentas, pasiūlė parlamentas. Taigi aš asmeniškai prašiau, žadėjau kovoti už maksimumą ir manau, kad pasiūlytame reglamente yra labai aišku, kad tai yra papildomi pinigai. Tačiau kamolys yra ne komisijos o kolegijos rankose. Ir aš prisimenu savo pažadą ir Dmitrijus štai keletą kartų minėjo kartu su kitais kolegomis. Yra aišku. Dėl Petro Markeš klausimo. Dėl pereimo tarp fondų, pertvarkos tarp fondų. Labai svarbu užtikrinti, kad tai netaptų tam tikro spaudimo tarybai priemonę pabaigti TFP dėrybas, nes e, netinkamos priemonės gali sukurti daugiau nestabilumo. Tačiau mes galime dirbti su tą strategiją, kaip sakėte. Na, šitas klausimas buvo neatsakytas, tai yra kiek e, e, banko dengiamas investicijos galėtų būti nukreiptos į tas sritis, kur e, rizika šiek tiek didesnė. Ir Europos investicijų bankas turi garantuoti sumažinti rizikos lygmenį rizikingiausiuose projektuose. Mes labai gerai žinome šitą projektą, kuris buvo aptartas komisijoje. Ir jo tikslas yra štai koks teisingos pertvarkos fondas turėtų atidaryti naujas erdves šiems projektams garantuoti. ir tai turės būti daroma kartu su Europos investicijų banku. Aš labai tai atidžiai stebiu. Dimitris. Dėl jūsų klausimo, taip, mes turėtume užtikrinti daugiau matomumo tam, ką mes darome. Ir manau, kad dabar spaudimas e, daromas valstybėms narėms, tačiau e, spaudimas yra ir parodyti, ką mes darome konkrečiai su struktūriniais fondais. E, turime užtikrinti, kad žmonės iš gatvės tai žinotų ir suprastų, kad tai yra naudinga. Nereikia kažkokių teorinių diskusijų dėl 1,3 ar 1,7, niekas to nesupranta. Todėl mes turime ateiti į tą pačią gatvę ir pasakyti, kad štai ką mes galėjome padaryti dėl sanglaudos politikos, štai ką mes pasiekėme. Ir uh, E, tai galite padaryti kaip parlamentarai. Tie parlamentarai, kurie gerai pažįsta savo regionus, gali e, padaryti tai geriausiai. Pone Maskalė Himo, e, šitą klausimą uždavėte jūs ir dar kiti kolegos. Tai yra klausimas dėl spragų. Ir e, šitas e, fondas yra skirtas socialiniams problemams spręsti, ekonominiams, e, finansiniams tuose regionuose. Tai neparemta yra spėlionėmis. Ir Ir mes kalbame ne apie dujas, jos negali būti finansuojamos iš struktūrinių fondų. Tos dujos, kurios buvo minėtos, turi būti finansuojamos per dotacijas ir galbūt galima būtų susijęti tai su tam tikru banko padengiamų elementų. Tačiau pertvarkos fondo tikslas nėra e, finansuoti su dujomis susijusių pertvarkų. Dabar e, taip pat pritariu kolegom, kolegai ponai Būda, kuris minėjo, kad reikia užtikrinti supaprastinimą. Mes labai daug pastangų dėjome, kad supaprastintume procedūras ir pasižiūrėsime, ar viskas padaryta tinkamai. Parlamentas nuspręs. Solis Pereš. Jūs sakėte, kad e, nėra klimato tikslų mm, susijusių su šiuo fondu. Yra, mes norime tai paversti tikslu ir noriu priminti, kad tai yra a, e, mūsų plano dalis valstybės narės rengia savo planus ir tai, kas yra konkrečiame regione, turi būti suderinta su ehm, valstybių ehm, narių planais. Tai esminis dalykas ir analizuojama, kaip ehm, mes galime pakeisti atmosferą įgyventinant šitą planą. Jose Damato, jūs minėjote dujas ir poreikį užtikrinti šitą pertvarką dujos reikalingos šilmai gaminti, tačiau mes taip pat turime panaudoti ATL ir kitas priemonės šitam darbui atlikti. Avaramari minėjo kai ką. Minėjote e, tas, e, tuos dalykus, kurie nebūtinai susiję su regioninė politika. jos yra skirtos problemiškiams regionams ir tai nereiškia, kad visos kitos problemos, kurios patiriamos regionių lygmenių, negali būti e, finansuojamos iš įprastinių tradicinių fondų. E, dabar kolegos iš Lenkijos. Aš kitą savaitę lankysiuosi Lenkijoje. Ir nemanau, kad e, reiktų tai traktuoti kaip Europos poziciją. Visų pirma, tai yra natūrali pertvarka. Ir kai mes tengiamės e, tas veiklas išlaikyti, o aš mačiau tai Graikijoje, jie sakė, kad šitos įmonės labai daug apranta kiekvieną dieną, tai geriau yra suvaldyti e, perėjimą užuot apsi, apsimetant, kad mes užsidarėme ir stabdome e, pertvarką. Aš manau, kad e, pertvarka yra neišvengiama. Tiesiog ją reikia taip suvaldyti, kad neprarastume mūsų energetinės e, autonomijos ir kad nesukurtume didelių problemų tiek žmonėms, tiek darbdaviams. Na ir man dar vieną minutę liko dėl lyčių lygybės. Aš labai jautriai žiūriu šitos klausimus ir mes aptarėme e, dabar su tarnybomis, ar mes galime įtraukti e, ir lyčių lygybės politiką į bendras politikas, tačiau viskas atrodo daug sudėtingiau, tad mes sprendžiame, kaip mes galėtume e, tai įtraukti aiškiau. Na ir baigdama norėčiau Jums dar kartą padėkoti Labai gaila, kad negaliu leistis į visus klausimus, tačiau manau, kad pateikiau plačiai atsakymus. Jūs visada galite kreiptis į mane, jeigu reikia. Aš visada čia atvažiuosiu ir kalbėsiu su jumis. Niekada nesakiau, kad perėjimas yra paprastas dalykas. Mes tiesiog stengiamės suvaldyti tą perėjimą kiek įmanoma geriau. Ir Mes labai mielai paklausysime jūsų pasiūlymų dėl um, teisingo, teisingos pertvarkos fondo. Ačiū. Madame la, la commissaire, au oh nom. Pane komisijos nario, su kolegų vardu noriu Jums padėkoti už uh, labai konkrečius atsakymus, užduotus uh, klausimus, kurie taip pat buvo labai konkretus. Uh, Būtent taip mes ir įsivaizduojame išsamų dialogą, kuris turėtų vykti tarp mūsų komitetų ir jūsų. Turiu konstatuoti, kad beveik visi klausimai buvo užduoti apie sąžiningos pertvarkos fondą. Tai reiškia, kad mūsų komitetas jau yra e, visiškai įsitraukęs į teisėkuros veiklą ir į svarbius klausimus. Noriu e, naudojimus progą pasakyti, kad po pramonės evoliucijos e, anglis e, turėjo rimtos įtakos Europos ekonomikai ir Europos Sąjunga pati atsirado sujungus anglės ir plieno pramonė. Taigi dabar jau vyksta kita evoliucija, tolesnė. Mes uh, labai įdėmiai apsvarstysime komisijos pasiūlymą, stengsimės jį pagerinti. Taip, kaip e, išriškėjo šioje diskusijoje, dar prašau dviejų minučių išvertėjų, reikia nepamiršti ir to, e, tų diskusijų, kurios vyksta vadovų taryboje. Ir būtent dėl to mes koordinatorių posėdėje priėmėme sprendimą daryti didesnį spaudimą tarybai. Taip pat tarybai norime pasakyti ir aš nesu tikras, kad jūs pritarsite čia mano nuomonė, kad sanglaudos politika nėra praeities politika, nėra kabutėse tradicinė, pasenusi politika. Aš taip jos nevertinu. Sanglaudos politika yra ateities politika ir ypač po Brexito mums uh, labiau nei bet kada reikia sanglaudos, tačiau šį politiką anksčiau už kitas jau e, nuo 14-20 metų turėjo pirmoji atremti klimato kaitos iššūkius. Mes skiriame daugiau nei 40 milijonų, milijardų eurų e, kovas klimato kaita nelaukdami žaliojo kurso, taigi mes esame visiškai pasirengę modernizuoti, atnaujinti, supaprastinti, kaip kalbėjo e, kolegė Būda, sanglaudos politiką tam, kad e, žmonės labiau pajustų jo pridedamąją vertę. Ir būtent e, aš prašau tiek visos komisijos, tiek ir jūsų to paprašysiu raštu, pamėginti įvertinti komisijos pasiūlymą E, palyginant jį su Suomijos e, pirmininkausios pasiūlymu ir įvertinti konkrečiai, e, kiek nukentės Anglos politika, gyvenant konkrečius projektus, mums reikia ne tik konkrečių skaičių, kurie, kurie nieko nepasako, kalbant apie tai,